Right, good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponos. 8.38, jau turim pradėti balsavimą ir noriu pradėti dabar mūsų darbą. Aštuntas klausimas. Europos investicijų bankų sutikime ES garantiją finansavimo operacijų, kuriamis remiami investiciniai projektai ne sąjungoje, nuostoliams atlyginti, pranešėjas Ponas Kukan, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Jo nes čia ir nėra. Siūlau iš karto pradėti balsuoti. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau. 11 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. 12 už prieš susilaiko patvirtintas. 39 už prieš susilaiko atmestas. 40 už prieš susilaiko patikrinkime. 40 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas, atmesta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas 41 už, atsiprašau, 42 už, prieš, susilaiko patvirtintas 43 už, prieš, susilaiko patvirtintas 44 už, prieš, susilaiko atmestas 45 už, prieš susilaiko atmestas 46 už, prieš susilaiko atmestas 48 už, prieš susilaiko patvirtintas 49 už, prieš susilaiko. Patikrinkime 49. The vote is open. Pradame balsavimą. vienu, vienas kolega nedalyvauja, atrodo. Balsavimas baigtas, atmestas. 14 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 50 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 52 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 15 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 53 už, prieš, susilaiko patvirtintas 17 už, prieš susilaiko patvirtintas 18 už, prieš susilaiko patvirtintas 21 už, prieš susilaiko patvirtintas. Pirmoji konstatuojama dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 25 už, prieš susilaiko patvirtintas, 26 už prieš susilaiko atmestas, trečiasis už, prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 29 už, prieš susilaiko atmestas, 30 už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 33 už, prieš, susilaiko atmestas. Aštuntasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. 34 už, prieš, susilaiko atmestas. Dabar elektroninis balsavimas dėl nuomonės su pakeitimais. Pradedame balsavimą. 51 iš 51 dalyvauja, baigiame balsavimą, patvirtinta 39 už, 8 prieš. Nu, toliau kitas klausimas - išorės veiksmų garantijų fondas. Pranešėjas yra ponas Kukan. Siūlau iš karto pradėti balsuoti. Taigi dabar antrasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečiasis už, ne, atsiprašau. Aštuntas pakeitimas. Dabar balsuojame dėl trečiojo. Kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntas už, prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas už, prieš susilaiko patvirtintas. Pirmasis atkrenta. Ne, pirmasis. I'm told here that we must vote on Man sako, turime balsuoti dėl pirmo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. Pirmasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigiamas. 31 už, 19 prieš. Penktasis pakeitimas. Ne. Šis atkrenta. Elektroninis balsavimas. Balsuojame. Baigime. Patvirtintas. 43 už, 3 prieš. Toliau, dešimtas klausimas. ES bei susirinarių ir Mongolijos sprendimų sustarimo dėl partnerystės ir bendravimo protokolo, kuriuo atsižvelgiame į Kroatijos Respublikos įstojimą į ES, sudarimas ES ir jos valstybių narių vardu Helmut Scholz pranešėjas. Ar norite ką nors pasakyti? Ne. Iš karto balsuojame. Sudėtingas balsavimo sąrašas. <clears throat> Elektroninis balsavimas iš karto. Balsuojame. Baigiame. 49 už vienas prieš patvirtintas. Na, viską padarėme laiku. Toliau 11 darbo tvarkės klausimas. Keitimasis nuomonėmis su ponu Adamu Šubu, JAF misijos ES reikalų patikėtiniu. Adamai, ir norėtumėt ateiti atsisėsti čia?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 Ladies and gentlemen, it is. Ponės ir ponai, dabar man malonu pristatyti Adamą Šub, JAV misijos ES reikalų patikėtinį ir pasikeisime nuomenėmis su, ju, su juo apie mūsų santykius su JAV. Žinote, kad ponas Šub karjeros diplomatas dirba Briuselėje nuo 15 metų, o patikėtinio pareigas pradėjo eiti 2017 metais. Jūs žinote, kad egzistuoja delegacija ryšiams su JAV, kurią anksčiau man teko pirmininkauti. Dalyvauja mūsų pasidėjo taip pat ir ši delegacija. Žinote, kad JAF e, iš tikrųjų yra ES viena svarbiausių partnerių ir sąjungininkių. Prezidentas Trumpas yra aiškiai pasakęs, aš stipriai remiu NATO sąjungą, kuri kilo po dviejų pasaulinių karų ir prisidėjo prie komunizmo ir nacizmo įveikimo. Aš e, norėčiau, kad mūsų santykiai su JAF ir toliau būtų geri, ypatingai atsižvelgiant į šių laikų iššūkius. Ponas Šubai, e, tikriausiai iš jūsų laukiame jūsų patikinimų dėl tarptautinių įsipareigojimų, konkrečiai e, dėl santykių su, ir, su Iranu, taip pat turint galvoje situaciją Ukrainoje, Sirijoje ir kitur. Siūlyčiau suteikti ponui Šubai dabar 10 minučių pasisakymai maždaug ir paskui tikiuosi, kad turėsime gerą diskusiją. Dėkoju. Pirmininkė, sveikinu Jūs ir kitus parlamento narius. Man didelė garbė šiandien pasakyti Jūsų uh, posėdėje, papasakoti apie naujosios JAV administracijos požiūrį tiek, kiek mums žinoma. Su keliais iš jūsų jau esu sustikęs e, šiame formate ir turiu pasakyti, kad mūsų kaip diplomatų e, užduotis e, yra e, perteikti mūsų vadovybės Vašingtonė nuomonę, bet taip pat ir e, e perteikti informaciją apie tai, kas vyksta mūsų šalise partnerėse. Aš e, naujai komandai Vašingtonė jau e, aiškinau apie tai, kas yra ES ir kokia vertinga yra JAV ir ES partnerystė pasaulio taikai ir stabilumai. E, taigi, e, aš manau, kad mūsų misijai čia Šia prasme tenka didelis uždavinys. E, jūs žinote, kad ponas Pensas e, ką tik lankėsi Briuselyje, e, jis būtų norėjęs sustikti su parlamento vadovais, bet jūs buvote išvykę į sesiją, bet aišku, jisai sustiko su ponais Tusku, Junkeriu ir ponė Margarinį ir pabrėžė e, JAV nusiteikimą ir toliau palaikyti gerus santykius ir partnerystę su ES. E, jis pasakė, kad mes draugės su Europą kovosime ir toliau už laisvę, demokratiją, teisingumą ir įstatymų viršenybę. Tai e, apima ir JAV paramą NATO organizacijai. E, dauguma iš jūsų, visi iš jūsų e, iš santykių su kongreso nariais e, žino, kad taip pat galvojama ir JAV kongrese. Per pastarąją metų sustikimus išaiškėjo, kad būtent taip yra. Taigi abiejų partijų parama mūsų partneristės santykiams yra Vašingtonė garantuota prezidento, viceprezidento, kitų aukštų pareigūnų žodžiai jums yra girdėti, bet aišku, lieka tam tikro netikrumo dėl mūsų santykių ir politikos ateities. A, vyksta pereimas e, tarp vienos a, administracijos e, prie kitos. E, nemažai svarbių postų jau užpildyta, bet antrajame, trečiajame pareigūnų lygyje dar daug postų yra laisvų. Taip pat ir ES e, misijos vadovo postas dar kol kas neužimtas. Tačiau aš pats, kiek galėdamas Briuselėje ir Strasbūre po kelių savaičių ir toliau dirbsiu, palaikydamas gerus santykius. Ir žinote, kad neužilgo Romoje susitiks ES e, lyderiai, pažymėti Romos starties 60-metį. Žinau, kad ir jūs šiandieną šią datą žymėsite. Mes žinome, e, kad jūs ieškote atsakymų į e, Europos piliečių nerimą Tas pats atitinka ir, ir JAV piliečiai e, nerimauja dėl išorės grėsmių, e, e reikalauja e, ekonominio saugumo. Ir e, siekiant pasiekti iškylančius tikslus, mes turime pamatyti taip pat ir tolesnės galimybės mums bendradarbiauti. Pirmiausia, tai pasakytina apie saugumo srity. E, e, pastaruoju metu, reaguojant į Rusijos e, grėsmę NATO, Lenkijoje ir Baltijos valstybėse nutarė dislokuoti daugia nacionalinius kovos batalionus. <clears throat> Lankantis NATO būstinėje neseniai JAV pareigūnai aiškiai pareiškė, kad e, ketina siekti, kad e, Rusija laikytųsi savo įsipareigojimų, tas apima Minsko sustarimus e, ir tai yra iš ankstinė sąlyga sankcijams sušvelninti. Sekretorius Tillersonas taip pat aiškiai pabrėžė, kad Minsko sustarimų svarba išlieka E, paragino sumažinti smurtą Ukrainoje ir taip pat paminėjo, kad sankcijos susijusios su Krymo e, situacija e, taip pat išliks, kol ši problema nebus išspręsta. Egzistuoja taip pat ir požiūris, kad taika priklauso nuo pajėgumų ir šią prasme mes e, siekiame gynybos išlaidų padidinimo, e, mes e, sveikiname Europos vadovų raginimą. Raginimą padidinti išlaidas gynybai iki 2 procentų nuo BVP ir tokiu būdu laikytis 2014 metų prisimtų įsipareigojimų. E, turime didinti gynybos e, pajėgumus, e, kovoti su kibernetinė, kibernetinėmis grėsmėmis, grėsmėmis jūrose ir taip toliau. Dar viena grėsmė yra terorizmas. Matėme baisius teroristinius išpolius 22 kovo uh, sukanka metai nuo išpolių e, Malbeko metro stotelėje ir Briuselio oro uoste. Taigi e, globalios koalicijos e, kovai su Islamo valstybė vadovai netrukus susitikę aptars galimybės kovoti su ISIL Ir e, čia ES tenka ypatingas vaidmuo. E, žinote, kad mes e, aktyviai bendradarbiavame su Europolu, keičiamės informaciją, turime duomenų ir privatumo. Sustarimas ES, tai jis prisideda prie teisėsaugos informacijos mainų kovojant su terorizmu ir nusikal, nusikalstamomis organizacijomis. Na ir pagaliau turime e, paminėti, kad Iranas išlieka e, svarbiausia valstybė terorizmo sponsorė pasaulyje, įtakoja situaciją Sirijoje ir Irake. Paminėsiu keletą žodžių apie sienas abiejose Atlanto pusėse e, valstybės e, stengiasi stiprinti savo sienų apsaugą. Žinoma, nesiekiant padaryti niekam žalos. E, taigi, keičiantis situacijai, mums tenka įvertinti iš naujo savo esamas sistemas, kad apgintume savo piliečius. Jūs girdėjote apie e, JAV prezidento įsakus šią temą, kai kurie dabar yra teisiškai vertinami. E, e, šiame kontekste sekretorius Tillersonas paminėjo, kad žmogaus teisės išlieka visų mūsų politikų centre. E, mes žinome, kad Europoje stiprinama e, institucinė bazė e, ir teisinė bazė, tokie kaip Šengeno sustarimas ir kiti dalykai. Na ir pagaliau ekonominis saugumas, kas ypač svarbu mūsų piliečiams. E, globalizacijos pasiekmes mums visiškai aiškios visiems ir čia Briuselyje ir Vašingtone. Visiems jiems, e, kas iš to yra laimėjęs. Bet yra mūsų šalyse ir tokių vietų, kur piliečiai iš globalizacijos nieko gero negavo. Tai reikia įvertinti ir mūsų vadovams tenka atsakomybė sukurti tokias sąlygas, kur visiems piliečiams atsirastų galimybė pasiekti sėkmės. Ir čia e, iškyla e, prekybos vaidmuo. Europos parlamentas e, balsavo, kad galima būtų ratifikuoti setą susitarimą. Turės praeiti tam tikrą laiko, kol bus galima įsitikinti, kiek naudos jis atneša piliečiams. JAV administracija šiuo metu vertina TTIP sustarimo statusą. JAV prekybos politikos svarbiausias tikslas yra išplėsti prekybos politiką ir padaryti ją sąžiningą ir laisva. Šia prasme ypatingas vaidmuo tenka institucijoms, kurios prižiūri pasaulinė prekyba, tokia kaip pasaulio prekybos organizacija. JAV siekia apginti savo nacionalinius interesus ir e, e, atkreipia dėmesį į kitų valstybių vaidmenį E, pavyzdžiui, svarstant Kinijos kaip rinkos e, e, rinkos statusą turinčios valstybės vaidmenį. Pabaigai noriu dar kartą pabrėžti, kad mano šalis yra įsipareigojusi transatlantiniai partnerystiai, e, pradedant e, prezidento Kenedžio laikais iki pačių laikų, šis įsipareigojimas išlieka nepakitęs. Mums labai svarbu, kad mūsų santykiai e, remtųsi tomis pačiomis vertybėmis ir Europos parlamentui tenka ypatingas vaidmuo Europos Sąjungoje, užtikrinant uh, taiką ir saugumą, mes ir toliau ketiname visą toliau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Ačiū už šitas vedinės pastabas. Po to, kai pradėjo dirbti Vašingtonė nauja administracija, visada mes siekėme pasikeisti nuomonės su JAV administracijos vadovais, Labai dėkuoju. Prieš porą savaičių mes puikiai pasikalbėjome, rengiamėsi šitam susitikimui. Matau, kad labai daug kolegų prašo žodžio, o tai reiškia, kad sustomėjimas didžiulis, mes turime laiko iki 10 valandos, todėl suteiksiu žodį pagal galimybės visiems pageidaujantiems kalbėti. Pirmiausia, pristatykite. Pirmiausia, norėčiau suteikti JAV delegacijos, delegacijos santykiams su JAV e, e, pavaduotojai Hakė. Ačiū. Aš atsiprašau Elio vardu, kuris negalėjo atvykti, o aš pati esu įpareigota išsakyti pastabas po to, kai jūs išsakėte savo nuomonę. Kai mes praėjusį mėnesį lankėmės Vašingtonė, ir ten buvo kalbama ir apie. Bonoje, mm, Bruselėje ir, ir kitur buvo kalbama apie tai, kad mums reikia susitaikyti su tokiais transatlantiniais ryšiais, kurių mes iki šiol nesitikėjome. Taigi daug kas yra nežinoma, daug kas yra neaišku, todėl mums reikia daugiau aiškumo ir konkretumo. Mes savo delegacijos vardu dar kartą oficialiai patvirtinome, kad lygiai grečios poli, po, politikos e, e, lygiai grečiai su NATO tai, ką pasakė E, Baltųjų rūmų atstovas nebūtų mums priimtinas dalykas. Taip pat mes kalbėjome apie bendrą saugumą, mm, bendradarbiant su NATO, taip pat įgyveninant Minsko sustarimą, taip pat stabdant smurtą Ukrainoje, jūs minėjote ir Siriją, ir Irano vaidmenį, tačiau jūs turėtumėte, mm, reikėtų prisiminti, koks Kremliaus vaidmuo Sirijoje. Taip pat reikėtų, ko gero, išsameu kalbėti apie prekybą, G20 deklaraciją ir taip pat ITTP susitarimas. Labai neaišku, kuria linkme JAV administracija norėtų toliau eiti. Kita dalykas, Kinijos administracija taip pat mojuoja globali, globalizacijos vėliava. Todėl mes galbūt šiek tiek skirtingai vertiname šios dalykus. Mes, ko gero, turėtume galvoti ne tik tai apie bendrus interesus, bet ir pagilinti mūsų bendras vertybės. Todėl mes, tikiuosi, galėsime uh, toliau kalbėti apie tai, kad situacija būtų naudinga ir vieniems, ir kitiems, ir kad NATO ryšiai, kurie buvo sustiprinti pastaruoju metu, bus stiprinami ir ateityje. Dėkuoju, Marytis Hakė. Dabar aš norėčiau suteikti žodį komiteto nariams, kad jūs apsiribotumėte kalbėdami dviem minutėms, kadangi prašančių žodžių yra pakankamai daug. Kai jūs pamatysite, kad jau sukopėte pakankamai daug klausimų, duokite ženklą ir mes atsakysime. Jūs atsakysite. Taigi vicepirmininkui pirmiausia sutik žodį. Ačiū, Davidai. Aš norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote, kad Jūs mm, priimėte mūsų pakvietimą Aš e, lakučio pabaigoje, gruodžio pradžioje buvau e, Vašingtonė, tačiau tuo metu administracija dar nebuvo suformuota, suformuota, o dabar jau galima atsekti naujos politikos tam tikrus e, ženklus. Kai jūs kalbėjote apie saugumą ir sakėte, kad transatlantiniai ryšiai gali būti tęsiami, Man buvo malonu tai girdėti, buvo malonu girdėti apie tai, kad reikia gyveninti Minsko susitarimo ir kad reikia tęsti saugumo politiką. Ir džiaugiuosi girdėdama jūsų mintis apie NATO, tačiau antroje jūsų pasisakymo dalyje man iškilo neiškumų, pavyzdžiui, dėl jūsų politikos susijusios su TTIP. Tai 14 darybinių raudų įvyko ir mes baigėme tą darybinį procesą, todėl norėčiau paprašyti, kad jūs plačiau pakalbėtumėte apie prekybos susitarimus, apie ateities prekybos susitarimus, apie tai, kaip mes bendradarbiausime prekybos ir tie apskritai. Gil. Ačiū Aš džiaugiuosi, kad buvo patikinta dėl NATO. Manau, kad šitoj diskusijoje labai svarbu konstatuoti, kad ES yra lyderė teikdama tarptautinę humanitarnę pagalbą. Ar JAV taip pat remia šitą politiką priklausomą nuo to, kiek kuri valstybė numato lėšų Tiesiog e, be to, e, ar tai bus e, sąlyga, galvojant apie tai, kaip valstybės prisideda prie NATO finansavimo. Kur... We... Azija yra tas regionas, kuriame kyla įvairiausių rizikų saugumui, tačiau reikėtų prisiminti ir Šiaurės Koreją. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kur yra ta raudonoji linija jūsų nubriežta Šiaurės Korejai. Kitas dalykas yra jūros sauga, taip pat situacija e, vandenynuose yra labai sudėtinga. Reikėtų pa pamastyti apie UNCLOS ir Junktinės Amerikos, Junktinė Amerikos valstijų požiūrį į šitą konvenciją. Ar jūs manote, kad mes galime kartu spręsti šituos klausimus, ar mes galime įtraukti ir kitas valstybės, tokias kaip Indija? Ačiū. Fatiga. Fatiga. Ačiū pirmininkė, sveiki, ambasadoriau, atvykę į mūsų AFET komiteto posėdį. Iš tikrųjų, jūsų pasisakymas buvo aiškus ir pakankamai įtikinamas. Neturiu didelių komentarų, norėčiau tiesiog išreikšti savo e, pasitenkinimą tuo, kad e, E, Junktinės Amerikos valstijos e, domisi rytų Europoje e, kilžiams problemomis, kadangi mums labai svarbu, pavyzdžiui, Lenkiai kaip kaiminiai norisi prisidėti prie tų veiksmų. Labai svarbu, kad Latvijoje ir Rumunijoje buvo įsteigti daliniai. Iš tikrųjų, mums reikia kurti tarptautinę koaliciją, kuri kovotų su ISIS Sirijoje. Aš žinau, kad Vašingtonė yra numatyti e, susitikimai, renginiai. Tačiau paklausti, koks geriausias veiklos būdas integruojant e, Europą į gynybos ir saugimo politikos uh, bendradarbiavimą su NATO. Iš tikrųjų, tampa labai įdomu. GUE NGL vardu norėtų kalbėti kolega Kauzo. Ačiū, pirmininkė. iš tikrųjų labai gerai ir e, malonu, kad mes e, užmėsgėme kontaktus su atsakingais JAV administracijos asmenimis ir jūs kalbėjote apie grėsmę kylančią iš Rusijos. Nežinau, kaip galima ne, nestiprinti NATO, kadangi NATO yra labai svarbi svarbi organizacija siekiant e, apginti geopolitinę Europos padėtį, tuo labiau, kad kyla globali krizė, bet to atskirose Europos valstybės periferijoje turi didžiausių problemų. Kai kalbėjote apie Iraną, jūs teigiate, kad Iranas skatina terorizmą, tačiau ką jūs turėtumėte omenyje, kadangi Sirija ir kitos valstybės taip pat rėmė tam tikras grupuotės, kurios dabar yra e, persekiojimas e, Irake ir kitose valstybėse. E, Guantanamo kalėjimai. Ką jūsų administracija ketina daryti šiuo klausimu. Kitas dalykas - Sirija, bet to susitarimas su Rusija. Kaip vyksta problemos sprendimo paieška? Jungtinės tautos, jūs e, sakėte, kad nemanote, kad reikėtų tokius įnešus įnešinėti kaip anksčiau. Kokie santykiai jūsų gali būti su jungtinės tautomis? Uh, Ačiū. <clears throat> bent jau steiksime visų frakcijų atstovams galimybę užduoti klausimą. Todėl toliau pana Lunačiak žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė, sveiki. Mes sveikiname žaliųjų vardu jūs. Ačiū, kad atvykote pas mus pasikalbėti. Norėčiau išsakyti mintį, kuri dar nebuvo paminėta. Jūs kalbėjote apie saugumą JAV piliečiams, taip pat jūs sakote, kad norite ir toliau remti NATO ir bendradarbiauti tuo lygmeniu. Tačiau kalbant apie saugumą globaliame pasaulyje, reikia nepamiršti kitų veiksnių, pavyzdžiui, klimato kaitos problemų susijusių su bendradavimu su besivystančiomis šalimis. Ir čia neseniai išgirdome, kad trešdaliu bus mažinamas biudžetas valstybės departamento finansavime e, skirtame projektams ir bendradavimui su šalimis ribojant klimato kaitą ir klimato kaitos pokyčius, žalingus pokyčius, pavyzdžiui, potinius įvairiose pasaulio šalyse, kurie susijęs su žmonių sukeltų klimato keitimu ir vystamajam bendradarbiavimui, taip pat mažinamos išlaidos, taip pat e, seksualiniai ir padusiniai sveikatai ir teisėms, pasaulinė tildymo taisyklė čia turime galvoje. Ir E, taip pat labai svarbu, e, užtikrinant moterų ir mergaičių saugumą, yra domenų, kad JAV sumažins 600 milijonų eurų tą finansavimą. Tai gali reikšti 6,5 milijono daugiau neštumų, nenorimų neštumų, 2,5 daugiau milijono abortų, nors jūs sakote, kad norite abortus sustabdyti. Aš norėčiau jūsų patikinimo, kad e, tokia finansų mažinimai e, nepaliestų būtent tų sričių. Ačiū. Ir pirmasis raundas, kuomet kalba frakcijų atstovai, ponu Kastaldo, FDD. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponui Šub už jo labai įdomius pastebėjimus. Mano klausimai daugiausia būtų skirti Baltųjų rūmų strateginiams tikslams vidurio rytuose. Jūs patikėte mums tam tikrus apmatus. Jūs sakėte, kad Iranas yra atsakingas už terorizmą. Aš esu šiek tiek nu- nustebęs, kadangi dauguma teroristų yra sunitai, tai jūsų apibrėžimas yra šiek tiek mm, neaiškus. Ar galime tikėtis, kad e, sustarimas dėl brandolinių klausimų su Iranu bus palaidotas dabartinės administracijos? Kokia yra jūsų strategija dėl bendradarbiavimo su kitais regiono ir pasaulio subjektais, kai kalbam apie Siriją. Taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl Turkijos vaidmens, nes Turkija iš tikrųjų e, daro tokį ženklų posūkį, imasi, perina prie administracinio, tai autoritarinio valdymo. Ir e, koks būtų Turkijos tolesnis vaidmuo tuomet NATO. Ir tolesnis klausimas, E, faktas e, yra susijęs su tuo, kad prezidentas Trumpas atstolino nuo kai kurių pozicijų, kurias buvo užėmusi Obamos administracija. Norėčiau išgirsti, kokia būtų jūsų pozicija dėl santykių tarp Kubos ir JAV, ko galime tikėtis čia. Dar paskutinis klausimas dėl Kinijos. Jūs minėjote globalizacijos kaštus ir jūsų poziciją šią prasme. Mes gana jautriai reaguojame į tai. Tai kokia bus jūsų pozicija? Ar jūs sieksite kažkokios konfrontacijos su Pekinu? Ar išlaikysite dabartinės administracijos e, žodžius susijusius su e, ginkluotės varžybomis. Adamai, užduota daug klausimų, turbūt galėtumėte atsakinėti juos iki vakaro. Prašom turėti galvoje, kad turime dar 11 kolegų, kurie norės pasisakyti. Sąrašo daugiau nepratesime, nebėrašysime kitų kolegų į jį. Pažiūrėsime, kaip pavyks, nes užduota labai daug klausimų. Prašom. Ačiū, ponia pirminkė. Jeigu leisite, aš atsakysiu kalbėdamas atskiromis temomis. Taip, jos yra plačios ir įvairios. Į kai kurios klausimus neturime atsakymų. Dėl Vantalamo ir Kubos yra vis dar e, galvojama, ką daryti. Ir tas, tie pastumai dar nebaigti. Dėl Kinijos Kalbėjau apie Kiniją prekybos kontekste ir dideliu mastu, manau, kad pozicija yra ta pati tiek JAV, tiek Europoje. Mes džiaugiamės Kinų investicijomis, jų dalyvavimo G20 tokia, įvairiausiose forumuose, bet taip pat turime būti atsargus kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, investicijų. Turbūt matote, kaip ES valstybės narės ir JAV yra suinteresuotis atidžiau pasižiūrėti į kinų investicijas. Valstybės sekretorius Tillerson ką tik grįžo iš e, tolimųjų rytų. Mūsų administracija ir toliau nori tęsti konstruktyvius e, santykius su Kinija, užtikrinant taip pat, kad Kinija laikytųsi tarptautinių taisyklių ir sąžiningai elgtųsi priekybos ir gerinių klausimų ir žmogaus teisų srityse prezidentas Trumpas e, kalbėjosi tiesiogiai su prezidentu šį ir e, priims jį Floridoje kito mėnesio 5-6 dienomis, man atrodo. Sekretorius Tillersonas ir, ir prezidentas Šiais sutiko, kad yra galimybių, tolesnių bendradavimo galimybių ir jie įsipareigoja siekti gilesnių santykių. Yra daug puikių sričių bendradavimui, tas bendradavimas tęsis, tačiau mes Atidžiai stebime, kaip vyksta pokyčiai prekybos, ekonomikoje, kokį vaidmenį e, Kinė vaidina pietų Japonijos jūroje, tas vaidmuo, kurio siekia savo kaiminių atžvilgių, Filipinų pavyzdžiui, ar Vietnamo kartais kelia nerimo. Norėčiau taip pat trumpai paminėti Šiaurės Koreją. Vyksta labai, vyko labai gili diskusija su Kinijos uh, atstovų dėl Šiaurės Korejos teko daug, toliau daugiau, kol kas negaliu nieko apie tai pasakyti. Na, o dabar norėčiau trumpai pakalbėti šiek tiek apie priekybą. Komisijos narė Malmström kalbėjo apie tai, TTIP yra šaldiklyje. Taip. E, buvo 2,5 metų gana produktyvių dėrybų metų. E, ir mūsų darbotvarkė buvo labai plati, kaip ir čia klausimai užduoti. TTIP, kaip numatyta abiejų pusių, būtų buvęs e, auksinio standarto susitarimas. Jis būtų turėjęs įtakos tarifams, e, paslaugoms, darbo standartams, aplinkai, reguliavimui, viskam. Be bejonės patys santykiai tarp mūsų yra bene stambiausi pasaulyje - 4,5 trilijoną investicijų, 500 milijardų vien JAV e, eksporto. Tai yra labai mums svarbu. Ir beveik trečdalis yra e, pervedimai įmonių viduje. Tai rodo, kad mūsų įmonės yra plačiai integruotos. Ir mes peržiūrime dabar šį sustarimą, kaip žino, žinote, kokia yra prezidento pozicija dėl TTP. Tačiau TTIP nėra toje kategorijoje ir todėl po šios peržiūros. Ir aš žinau, kad netrukus e, JAV prekybos atstovas e, turėsime, e, klausimai vyko praėjusią savaitę ir manau, kad tą atstovą turėsime gana greitai ir viskas pajudės priekį. Tačiau turiu pasakyti, kad dialogas tęsiasi įvairiausiamis temomis, įskaitant ir PPO rėmose. Mes pasirašėme susitarimą maždaug prieš tris savaitės MRA sustarimas, man atrodo, jis vadinasi, tai yra sustarimas dėl e, gamybos praktikos e, farmacijos srityje, abiejose Atlanto pusėse diskusijos dabar vyksta dėl sektorinės prekybos, pavyzdžiui, automobilių pramonė, kuri jau labai integruota ir mes e, žiūrėsime, kaip galima staupyti pinigų mūsų bendrovėms ir pagerinti gaunamą paslaugą vartotojui dėl... Mes norime, kad e, PPO taip būtų sistema pavista taisyklėmis ir naujokams, ir tiems, e, kurie jau ten dalyvauja seniai. Mes esame suinteresuoti daugia šaliai susitarimais ir manau, kad e, tęsis šis procesas. Buenos Aires netrukus surenks ministrų susitikimą prekybos rytyje. Dėl biudžeto neturiu daug atsakymų. Kaip žinote, turbūt geriau negu bet kas biudžetas susijęs su ilgomis darybomis, į kurį įtraukiamas ir mūsų parlamentas. Ir vienintelis dalykas, ką žinome iš dabartinės administracijos, tai yra e, biudžeto karkasas. Neaišku, kaip toliau bus. E, jūs kolegos turbūt, su kuriais susitikote, turbūt kalbėjo ir komentavo apie tai, kaip jie balsuos apie, dėl biudžeto. E, ne mano reikalas dabar įsivaizduoti ar daryti prielaidas, kad būtent taip viskas vyks. Turime šiek tiek problemų rengdami e, biudžetą. E, yra dalykų, kurie tęsiasi daug, nieko naujo nėra. Kitos administracijos taip pat turėjo sunkumų rengdamas nuotinį biudžetą. Nežinau, ką cituoju, tačiau bet beveik po kiekvienų diskusijų dėl biudžeto Kapitolijos kalboje E, vykdavo kokį nors e, sprogimų. Tai bus sunku visiems pasiekti tiek senatoriams, tiek e, prezidentui dėl Turkijos. Manau, kad mus nerima keliama tie patys dalykai kaip ir jums. Tačiau pirmiausia, turiu pasakyti, kad na, Turkija yra stipri NATO sąjungininkė, kai kalbama apie vidurio rytus pietuose ir pietvakariuose taip pat. Jie priemė didžiulę Sirijos migracijos e, naštos dalį ir į tai mes visi atsižvelgėme. Tačiau mes taip pat nerimavome ir esame tiek privačiai, tiek viešai sakę turkams, kad pilietinių laisvų suvaržymai e, spaudos laisvės pažeidimai kuomet ir Amerikos žurnalistų buvo areštuota, turi baigtis. Mes suprantame, kad e, Turkija vaidina labai svarbu vaidmenį e, sudarojant su migracijos krize ir mes drąsiname, raginame juos būti konstruktyviems šiuo atžvilgiu, taip pat ir Kipro klausimu. Mes turime didelių vilčių jau kuris laikas dėl to, kad Turkija vaidina labai svarbu, svarbu vaidmenį ir tiek privačiai, tiek viešai apie tai kalbame su mūsų sąjungininkais Turkijoje. Taip, Sirija. Sirija, žinoma, yra tragedija, kitaip nepasakysi. Jau septinti metai e, tęsiasi ši krizė Žmonės kenčia nuo baisaus žiaurumo, bombardavimų, cheminių ginklų, trūksta vandens, maisto. Šimtai tūkstančių žmonių žuvo, pusė šalies gyventojų perkelti. Tai yra didelė tragedija. Mes visada, kur tik galime, raginame siekti taikos per darybas. Mes remiame JAV ypatingai pasiuntinį Stefaną Mistūrą, turime savo pasiuntinį, jas tengiasi padėti šiam dialogui. Reikia siekti politinio sprendimo, kad Sirijos žmonės galėtų balsuoti už taiką ir stabilumą ir pasirinkti laisvės nuo teroro kelią. Ir šiuo tikslu mes džiaugiamės, kad dalyvausime Sirijos konferencijoje, kuri vyks po trijų savaičių. E Junktinė karalystė, Kuveitas, Kataras rengia jį kartu, vyks čia Bruselėje, tai bus gera proga įvertinti politinę pažangą ir įvertinti humanitarinius poreikius. Kaip žinote, mes intensyviai dalyvaujame e, dalyvavimo įsipareigojimų konferencijų, kurie vyko anksčiau. E, darybos Ženevoje yra tas kelias, kur kažką reikia daryti, tačiau nereikia sakyti, kad arba viskas, arba nieko. Buvo tam tikrų pokalbių Astanoje, mes ten dalyvavome stebėtojų teisėmis. Manau, kad jungtinės tautos e, svarbu vaidmenį vaidina, jie būtent ten ir dalyvavo ir tai yra tas kelias, kurio reikia eiti. E, dėl platesnio humanitarinės pagalbos klausimo ir vystamosios pagalbos klaus, e, klausimo ir tų programų, kurios, tų programų, kurios susijusios su moterimis, o jų yra daug, visą tai yra svarbu, tai yra svarbus veiksniai, lemantis e, visuomenės stabilumo klausimus ir žmonių gerovės klausimus, be jokios abejonės. Ir priklausomai, kaip tu žvelgsi į tai, e, mes kaip e, finansuojantys humanitarinę pagalbą tai suprantame. Tačiau aš Kalbėčiau pirmiausia apie karinės grėsmės ir jos mums kelia nelę nerimą. Tai yra karinės grėsmės kylančios rytuose ir ne viena jūsų valstybė dalyvauja koalicijoje kariniomis pajėgomis. Nes karinės grėsmės reikia gesinti karinėmis priemonėmis. Aišku, vėliau reikės spręsti ir labai rimtą klausimą susijusiu su atstatymu Aš žinau, kad ponia Mogherini ir jos komanda jau apie tai galvoja ir aš manau, kad tai bus ir Sirijos konferencijos e, vykstančios čia tema. Ačiū už pirmąjį klausimų ir atsakymų raundą. Siūlau kolegos dabar sutrumpinti pasakymų laiką iki pusantros minutės. Užduokite kiek galima daugiau tokių klausimų, į kuriuos dar nebuvo atsakymų. Ir dabar pirmiausia, ponas Salafranka, EPP frakcija. Dėkuoju, pirmininkė. Sveikinuosi su Europos, su JAV reikalų patikėtiniu. Visada žavėjausi JAV bet turiu pasakyti, kad pirmieji ženklai ateinantis iš naujosios administracijos e, nėra labai draugiški. Minėjote, kad mūsų sutartis dabar atsidūrė šaldiklyje. E, Jūs pasveikinote galimą ES subirėjimą dėl Brexit. E, sunku taip pat įvertinti jūsų pasirinkimą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Taigi kyla tam tikrų abejonių dėl jūsų įsipareigojimų tame tarpe, galvojant apie klimato kaitą, daugia šališkumą, paramą jungtinių tautų sistemai. Aišku, Čia daug ką galima tobulinti. Na ir dar vienas klausimas. Tai yra santykiai su Rusija. Matėme pasiektą susitarimą su Juotkalnyje. Ši šalis irgi įsitraukusi į tam tikrą veiklą. Tad aš noriu paklausti jūsų, ar e, pozicija vidurio rytuose santykiai su šalimis po arabų pavasario. Ar jūs ketinate paremti ES e, poziciją tame regione? Panas Pasku. E, prekybos susitarimų e, daugia šalio tinklo įtaka užtikrinant e, pasaulyje stabilumą ir taiką, regis dabar yra ignoruojamas. E, o tiesą sakant, praėjus po paskutinio karo 70 metų reikia pripažinti, kad ta įtaka buvo labai didelė. Taigi mano klausimas būtų štai koksai. Ar dabartinė JAV pozicija reiškia, kad keičiasi e, JAV požiūris į visą prekybos sustarimų tinklą ar tik tai į dalį jo? nes e, susidaro įspūdis, kad apskritai yra kvestionuojamas tokio tinklo e, svarbumas. Charles Tanak, ECR frakcijos vardu, e, dėl darbo tvarkos kažkodėl nesutikėte man žodžio kaip koordinatoriui savo frakcijos. Bet kuriuo atveju Sveikinu teigiamus signalus, kuriuos girdime iš Vašingtono, kad e, rinkimų kampanijos retorika e, skatinanti breksito procesą, ES sužlugimą, e, dalykai dėl NATO dabar jau tarsi nuėjo praeitin, jų nebeliko. Ir tai, ką girdime iš JAV, ką girdėjome per saugumo konferenciją, dabar jau skamba nuraminančiai kalbant apie prekybą, apie saugumą. Žinoma, apgailestauju dėl pasitaukimo iš TTP, e, dėl TTIP žlugimo. Ir tiesą sakant, reikia pripažinti, kad ir ateityje, jeigu nesuvaldysime klimato kaitos, susidursime su masišku migrantų judėjimų, e, ypač e, iš Afrikos į pietus nuo Saharos. Mes e, taip pat žiūrime, ar tęsis tolesnė parama dėl sankcijų Rusijai, dėl Krymo situacijos E, mes taip pat e, tikimės, kad išliks e, geri santykiai su Taivaniu. Klausimas būtų apie Latino Ameriką, kaip jūs dabar statysite tą sieną su prie Meksikos, e, prie Meksikos e, sienos ir kaip e, tada susidarosite su ta konfrontacija, kuri dėl to gali kilti. Na ir žinoma, įdomu būtų sužinoti, kas bus kitas JAV ambasadoris ES. Ponas Sakorafa, dėkoju, aš noriu užduoti keletą klausimų JAV reikalų patikėtiniui. Pirmasis štai koksai ponas Erdoganas e, e, norėtų tapti saugumo tarybos nariu, kaip jis išsireiškė e, atstovaudamas islamo valstybei. Kitas klausimas susijęs su Kipru Kaip žinote, darybų nevyksta. Ar e, žinote, kodėl taip įvyko? Ar e, JAV suvaidino kokią nors vaidmenį? E, smagu buvo girdėti jūsų pastabas dėl NATO kaip mūsų gynybos e, svarbiausio ramščio. Kalbant apie Brexit, Ar e, numatoma, kad e, stiprės e, JAV ir Junktinės karalystės santykiai kariniai, karinėje srityje dėl Izraelio? Ar pastarą metų įvykiai reiškia, kad bendri veiksmai šitoje srityje jau bus nebeįmanomi? Dar vienas klausimas. dėl prezidento Trumpo. Kaip JAV žiūri į tam tikrus pasakymus ES jo atžvilgiu, tame tarpe ir Europos parlamente, kur buvo raginama neleisti jam pasisakyti šiuose rūmose. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Labai svarbu keistis nuomonėmis. E, aš džiaugiuosi, kad e, e, nebevartojama ta retorika, kuri buvo naudojama rinkimų metu, tai nepadeda nei jums, nei, nei mums. Tai tik tai yra naudinga mūsų nedraugams, tokiems kaip Rusija. Aš e, manau, kad e, turime pragmatiškai ir susitelkę dirbti e, kiekvienoje srityje, o tų sričių yra visa virtinė. Kalbant apie NATO, taip, kiekviena šalis turi įnešti savo indėlį. Mano šalis Rumunija taip jau ir daro, tikimės, kad ir kiti tai padarys. Rusija, jos veiksmai e, Ukrainoje. Dar viena bendra problema, kurią draugė reikia bandyti spręsti. Aš e, nekantrai laukiu rezultatų po to, kai ponė Fiona Hill buvo e, paskirta saugumo tarybos viena iš narių. E, E, mano klausimai būtų tokie, ko galime tikėtis iš administracijos, kalbant apie sprendimus ir veiksmus santykiuose su Iranu, normalizuojant santykius su Rusija ir kovojant su terorizmu. Dėkui. Thank you, Ramona. And now Mr. Freund, BSD. Panas Freund, dėkoju. Ačiū, panas Šubai, kad dalyvaujate šiame posėdėje džiaugiuosi matydamas, kad e, jūsų postas nebuvo palaikytas neaktualiu, nereikalingu. E, taip pat džiugu girdėti, kad jūs e, kalbate taip, tarsi administracija niekada ją ir nepasikeitė. Esu stebėjęs perėjimą nuo Jimmy Carterio iki Ronald, prie Ronaldo Reigano e, prezidentavimo, e, tačiau tai, ką dabar matome, yra nepralenkiama. Tame tarpe, jeigu galvosime apie tai, ką Donaldas Trumpas yra pasakęs apie poną Obamą. E, mes turime suprasti taip pat ir matome, kad būtent Nigelas Faražas buvo pirmasis iš europiečių, kurie, taip sakant, jam pašnipždėjo į jausį, aiškindamas, kas yra Europos Sąjunga. Aš labai tikiuosi, kad e, bus ir kitų žmonių, kurie jam paaiškins, e, ką, ką galvoja ES ir ką jie reiškia. Žinoma, Angela Merkel neseniai lankėsi JAV. Kitas klausimas e, dėl e, naujų taisyklių, e, kurios įsigalioja skrydžių keleiviams iš vidurio rytų šalių dėl elektroninės įrangos naudojimo skrydžio metu. Ponas Jurek dabar. Pane ambasadoriau, aš norėčiau užduoti du klausimus. Gana, gana delikatus, e, jautrus klausimai. Mums e, e, Estijoje ir Latvijoje norėčiau žinoti, ar jav negalvoja ir toliau stiprinti savo saugumą, atsižvelgiant į tai, kas jau nuveikta per pastaruosius keletą metų. Dar, vienas, e, dar viena e, problema, tai yra e, Gruzija, Krymo atvejų kontekste. Gruzija yra valstybė, kuri yra pareiškusi, kad nori įstoti į NATO. ar nereikėtų kažkaip konstatuoti, kad toks nuoras egzistuoja. Na ir dėl uh, JAV prezidento nuostatų uh, abortų klausimų. E, mums atrodo, e, kad tai iš tikrųjų tinkamas žingsnis e, galintis atstatyti JAV moralinę lyderystę šioje srityje. Noriu, kad jūs suprastumėte, kad ir Europoje yra taip galvojančių žmonių. Paskutinis kalbėtojas ponas Galer. Dėkoju. Aš E, pirmiausia, norėčiau palinkėti, kad greitai e, atsirastų ambasadoris, e, kuris bus čia tiek pat laukiamas, kaip ir ankstesnis. Man teko girdėti, ką pasakė viceprezidentas ir kiti aukšti JAV pareigūnai, ypatingai man patiko tai, ką išgirdau iš abiejų partijų atstovų kongrese, e, kalbant apie santykius su Rusija. Ar galime daryti prielaidą, kad e, Rusijos politika e, kyla daugiau iš kongreso, ne iš valstybės departamento, nekalbu apie Baltuosius rūmus, nes neaišku, kas e, <laughs> ten iš tikrųjų turi tų specialių santykių su Rusija? Na, o kitas klausimas susijęs su saugumu ir gynyba. Mes čia iš Europos pusės bandome daryti daugiau, tai Gal, gal nereikėtų, ar nereikėtų jums informuoti administraciją apie tai, ką mes čia darome, e, kurdami tam tikras bendras, bendradavimo struktūras, e, galvodami apie e, bendrą viešųjų pirkimų sistemą gynybos rytyje ir taip toliau. You and now, uh, Mr. Postinaru. Thank you very much, Chairman. Panas Postinaru. Dėkoju pirmininkė, ponė reikalų patikėtinė. Trys trumpi klausimai. Pirmiausia, e, koks galėtų <laughs> būti JAV ir ES santykių mastas, galvojant apie santykius su Rusija ir sprendžiant Rusijos problemą. Antra, jūs paminėjote, kad e, Rusija yra sukūrusi e, dvi e, atsparos bazės, vieną juodojoje jūroje, kitą pietričiuose. Ir Dar vienas klausimas, jav vaidmuo e, ramiame vaidmenyje, e, vandenyne. Ar po TTP žlugimo e, nematote, kad Kinija pradės dominuoti tame regione? Ponas Kelam, dėkoju, vertiname tai, kad atvykote pas mus e, laukiame dar e, glaudesnio transatlantinio bendradarbiavimo. Esu iš Estijos ir turiu pasakyti, kad e, JAV ir NATO kariškių dislokavimas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje mums yra labai svarbus. Tačiau iškyla šiame regione ir klausimas dėl NATO patikimumo. Ar jūs esate pasiruošę uh, atsispirti hybridiniam uh, įsiveržimui? Toliau, mums reikia glaudesnio bendarbiavimo, uh, sprendžiant Ukrainos problemą, priešinantis Rusijos veiklai Ar mąstama apie Ukrainos aprūpinimą gynybiniais ginklais? Ir e, būčiau dėkingas, jeigu e, jūs įvertintume Irano vaidmenį kaip destabilizuojantį partnerį. Iranas yra problemas, o nesprendimo dalis. Tačiau mes visi kažkuria prasme prisidėjome prie to vakumo vidurio rytuose, kurį užpildė Rusija ir Iranas. Jūs paminėjote, kad e, su e, karinėmis grėsmėmis reikia kovoti karinėmis priemonėmis. Ar įmanoma galvoti apie bendrą požiūrį į vidurio problemų sprendimą? Dėkuoju kolegos už klausimus. Labai didelis spektras klausimų. Turime 15 minučių pabandyti ir rezimuoti, kiek tik tai įmanoma. Chairman. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atsakyti iš karto į trumpiausius klausimus dėl Kipro. Mes esame Graikijos ir Turkijos draugai ir mes esame šitų valstybių e, partneriai ir dabar reikia pasakyti, kad daug mūsų atstovų buvo e, Ankaroje, Atenuose ir mes, e, žinoma, diskutuojame apie Kipro ateitį. Tai yra sudėtinga plati tema. Norėčiau pakalbėti apie Rusiją kadangi šis, šita tema yra labai svarbi mums visiems. Rusijos agresyvūs veiksmai daro poveikį ir ekonomiką, ir politiką rytų Europoje, e, kitose valstybėse ir ir atrodo, kad Rusija nekeičia savo kursų, mes matome Rusijos veiksmus Sirijoje, jie tęsiasi ir toliau šiandien. kariniai veiksmai yra toliau vykdomi. Ir JAV administracijos atstovai, kalbėdami su Europos partneriais, to sekretorė Killerson, šią savaitę susitiks su ministrais, kurie dalyvaus konferencijoje Vašingtonė, bus kalbama ne tik apie NATO, bet bus kalbama ir apie e, e, Rusijos grėsmę. Taigi labai svarbu, tiesiog būtina, kad ankstesnės administracijos politika, tai ką mes girdime iš gynybos e, ministro ir kitų atstovų, mes manome, kad reikia visiems laikytis iš vien Rusijos atžvilgių, pirmiausia, dėl Ukrainos klausimo, dėl Ukrainos gynybos įstiprinimo, dėl artimųjų rytų iš tikrųjų reikėtų e, atkreipti dėmesį ir į hybridinio karo grėsmės, informacinį karą, taip pat e, poveikį rinkimuose, tai yra grėsmė ir JAV, ir kitoms valstybėms. Ir toliau mes reikalavome, kad būtų įgyvenimas Minsko susitarimas be jokių sąlygų. Ir mes laikomės visi vieningos nuomonės, taip pat labai svarbu, kad privačioms įmonėms būtų sudarytos vienodos veiklos e, e, sąlygos ir jeigu jūs keliaujate į JAV, tai jūs e, ko gero supratote, kad yra didžiulis pritarimas sankcijų pritar, pratesimui. Be to, visi suprantame, kad e, dujotekio e, plėtimas, tolesnis tiesimas pažeidžia ES interesus, bet to taip pat sumažina Ukrainos galimybės ekonomiškai išgyventi. Mes stebime situaciją, taip pat mes e, turime omenyje ir energijos diversifikavimo uh, procesus, iš tikrųjų jų Rusija gali e, teikti ir toliau dujas visai Europai, tačiau tai reikia daryti rinkos sąlygomis. Tačiau reikia pasakyti, kad kai kurios valstybės išreiškia abejonių dėl to, kad kai kurios valstybės atskirai bando sudaryti sutarimus dėl dujų tiekimus Rusija. Dabar trumpai dėl naujo įsakymo aš neturiu konkrečios informacijos. Aš žinau, kad kai kurios e, oro vežėjų bendrovės, skrendžiusios į artimuosius rytus, reikalauja, kad būtų patikrinta didesnė elektroninė įranga. Tačiau aš konkrečiai konkrečios informacijos dėl šitos patikros neturiu, tačiau mes gavome tokią informaciją ir ta informacija yra labiau techninė ir jinai susijusi su mūsų partneriais artimuose rytuose. Dėl Meksikos. Aš pritariu, kad TTP, e, Translandės partnerystės sustarimo atšaukimas ir toliau yra susijęs su tuo, kad e, šitas sustarimas turėtų skatinti augimą, tačiau kita vertus reikėtų vadovauti sisteminėmis nuostatomis ir taip, taip galėjo būti tas auksinis atskaitos taškas, e, standartinė sutartis tačiau dėl to, ar tai taip iš tikrųjų žlugo. Juk vyko ilgos diskusijos ir parlamente buvo išreikštas pritarimas TTIP augimui ir, ir žinoma, Kapitolijoje yra pakankamai pritariama šitam susitarimui, tačiau administracija jį peržiūri Tiesiog reikėtų pagalvoti dar kartą apie tą bendrą kontekstą, kuriame TTIP buvo tiesiog, taip sakant, padėtas į šaldiklį. Visų pirma, reikėtų prisiminti, kad susitarta buvo baigiantis Obamos e, kadencijai, vyko rinkimai ir kadangi iškilo sunkumo dėl Vokietijos, Niderlandų rinkimų baigties, todėl buvo iškelia šiek tiek abejonių dėl prekybos susitarimo. Taigi situacija buvo pakankamai sudėtinga, galbūt buvo netinkamai pasikeista informacija, gal buvo ir kokiu nors politinių veiksmų, tačiau reikia pasakyti, kad įvairūs visuomenės sluoksniai išreiškė E, tam tikrų abejonių dėl mm, prekybs, be kitako ir su ES, kadangi Junktinės Amerikos valstijose kai kurie gyventojų sluoksniai suprato ir sakė nuomonę, kad ne visada prekyba yra geras, naudingas dalykas visiems. Tačiau išlikime optimistais, kadangi e, bendradarbiavimas susideda iš, iš susitarimų, ne tik tarp mažų, tarp mažų valstybių, bet šitas susitarimas yra labai svarbus, susitarimas tarp dviejų labai sudėtingų didelių struktūrų. Grįžtant prie Meksikos klausimo. Nafta. Sustarimas tai buvo vienas iš tų, kurie buvo peržiūrėti ir kuriuos buvo nuspręsta uh, E, e, dėl kurio buvo susitarta persidarėti ir e, dėl Meksiko City. Žinoma, visi suprantame, kad reikia aiškiau paaiškinti prekybos esmę globalizacijos kontekstą ir pakalbėti apie tokios prekybos pasiekmes. Tačiau nafta buvo pradėta įgyveninti 94 metais, praėjo daug laiko, kadangi tada nebuvo dar nei išmanių telefonų, e, iPadų ir nebuvo tokių didelės duomenų e, apimties. Todėl šitas susitarimas turi būti atnaujintas, kadangi išaugo paslaugos, paslaugų ekonomika ir finansinės paslaugos taip pat išaugo. Taigi dėl viso to reikia daug ką peržiūrėti ir tai bus padaryta. Ir aš iš tikrųjų pasitikiu mūsų dėrybininkams. Tiesiog su Meksika mes turime prekiauti ne tik tai mūsų, tai mūsų geografinės padėties. Bet to nafta sukūrė tam tikrą gamybos platformą, kuri leidžia abiejose sienos pusėse gaminti gaminius. Todėl Taip pat reikėtų apie tai pagalvoti, kai mes galvojame apie dėrybas su Kanada ir Meksika. Tačiau kita vertus reikia atsižvelgti ir į migracijos aspektus ir apie tai, koks migracijos judėjimas vyksta Centrinėje Amerikoje. Uh, Ir taip pat reikėtų įvertinti tą nekoordinuotą migracijos procesą ir administracija dabar ieško kitokių mechanizmų, kurie galėtų tuos migracijos rautus padėti suvaldyti. Dėl naftą dar neprasidėjo oficialios konsultacijos, tačiau kai administracija jau bus visiškai sudaryta, aš manau, tie procesai pajudės dėl Gruzijos ir jos ketinimų tapti NATO nare, negalėčiau nieko pasakyti, yra kiti daly, žmonės, kurie atsakingi už šios klausimus. Ir galiausiai norėčiau pasakyti štai ką. Mes esame visi politikai, mes tiesiog žvelgiame į viską plačiau, tačiau kai kalbame apie politiką, apie įstatymus, tai reikėtų prisiminti, kad ne tik tai Baltuosiuose rūmose tie įstatymai priimami, juos inicijuoja ne tik tai kokie nors e, patarėjai tarp George Schulz ir e, Kaspar Weinberger universitete yra vykiausios labai išsamios e, diskusijos dėl gynybos klausimų 2000 metais. O dabar, šiandien, kalbėdamas apie kongresą, turėčiau pasakyti, kad jis yra tikrai labai patyręs, jisai vadina uh, labai svarbu vaidmenį tiesiog jisai apibrėžė prekybos taisyklės, priimdamas įstatymus ir iš tikrųjų e, prižiūri investicijas, e, kuria vartojimo sąlygas, taip pat numato investicijų apsaugas, bet to transatlantinėme įstatymų leidimo dialoge E, e, yra daug e, partnerių suinteresuotų šalių. Tiesiog ir jūs vykstate JAV ir taip pat mūsų administracijos atstovai, senatorius Keinas atvyksta dažnai į Europą. Taigi vyksta diskusijos ir mes bandome susitarti dėl konsensuso. Tas pats yra ir Baltuosiuose rūmose. Vyksta diskusijas tarp demokratų ir respublikonų. Būtent taip yra daroma politika. Iš tikrųjų, reikia būti optimistu, nes mums nieko nepavyks. Aš taip pat esu optimistas ir tikiuosi, kad čia mes taip pat galime daug ką nuveikti, taip pat Bruselio fonde. Ir aš manau, kad yra labai daug galimybių mums susitikti ir tiesiog išspręs aptartos klausimus, kurie rūpiamus visiems. So for... Ačiū Jums, kad e, priemėte mūsų kvietimą apsikeisti nuomonėmis. Man atrodo, kad buvo aptarti labai platus klausimai. Ačiū už Jūsų atsakymus. Ką Jūs sakėte pabaigoje ir labai svarbu, turime kalbėtis visais ligmenimis tarpusavėje ir visada norėčiau Jūs paraginti kviesti kaip galima daugiau kongreso narių atstovų ir senatorių į Briuselį ir Strasbūrą. Jie visada bus laukiani, laukiami mūsų JAV delegacijoje ir užsienio reikalų komitete, kad galėtume tęsti dialogą. Sėkmės šiais iššūkių kupinais laikais. Dar kartą ačiū Jums, kad atvykote pas mus. Mėly kolegos, ponios ir ponai, perina prie 12 klausimo. E, leisiu keletą sekundžių jums susėsti. Prašau mūsų e, viešnės ateiti susėsti čia prie manęs. Yeah. Right, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, penkias minutės po dešimtos, perinam prie kito klausimo, dvyliktasis klausimas, klausimai dėl ES ir Latino Amerikos bei Karibų jūros regiono šalių santykių. Noriu priminti, kad turėsime užbaigti šio klausimo aptarimą 11.25, nes daugelis mūsų turbūt nori dalyvauti E, Romos 60-ųjų metų sutarties 60-ųjų e, metinių paminėjime 11.30. Sveiki atvykę šios klausimus. Jie vyksta e, tame kontekste, kai rengiamas iniciatyvos pranešimas, kurį rengia Javi Lopes. Europos Sąjunga, Latino Amerika ir Karibų šalis turi ilgą bendradarbiavimo istoriją įvairiais lygmenimis, panaudojant įvairius mechanizmus, įskaitant parlamentinę dimensiją per Eurolato parlamentinę asamblėją. Partnerystė tarp ES ir Latinė Amerikos ir Karibų šalių apibrėžima kaip strateginė. Dabartiniai pasauliniai iššūkiai, ekonominiai pokyčiai e, suteikia galimybę stiprinti mūsų partnerystę, kad ji iš tikrųjų taptų strateginę. Tokia partnerystė yra svarbi, nes mūsų vertybės bendros, mes visi atsidavę daugia šališkumui. Šiame komitete neseniai diskutavome dėl situacijos Venezueloje. Ir atidžiai stebime taikos procesus Kolumbijoje ir labai netrukus balsuosime dėl naujo sustarimo tarp ES ir Kubos. Tai yra keli pastarojo meto ir e, laukiančių temų pavyzdžiai, su kuriais dirba mūsų užsienio reikalų komitetas. Tačiau santykiai tarp ES, Latino Amerikos ir Karibų šalių apima ir e, platesnės temas. Ir aš noriu pasveikinti mūsų keturis svečius, kurie išsakys nuomonės šiomis temomis. Pirmiausia, ponia Rebeka Greenspan, kuri yra Iberoamerikos konferencijos generalinė sekretorija, buvusi Kostarikos e, viceprezidentė, taip pat dirbo Junktinėse tautose ir Junktinių tautų vystimosi programoje Latino Amerika ir Karibų šalims. Toliau į kairę nuo manęs Kristianas Lefter yra generalinis sekretorius e, Europos ir globaliams klausimams e, išorės veiksmų tarnyboje. Toliau ponia Paula Amadei yra ES, Latino Amerikos ir Karibų fondo vykdomoji direktorė nuo 2016 metų, buvusi ES ambasadorė keliose Karibų šalyse ir Eritrėjoje. Na ir pagaliau, štai ir jūs, pane Ana Ajuzo Pozo, vyresnė mokslinė bendradarbė, dirbanti Barcelonos tarptautinių reikalų centre yra e, tarptautinės teisės profesorė Barcelonoje. Sveiki visi, malonu su jumis susitikti ir pirmiausia, žodis ponui Lefneriui, o po to steiksime žodį e, kitoms mūsų viešniams. Labai ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą atvykti pas jūs. Visada malonu sugrįžti ir susitikti su draugais ir aptarti santykius su Amerikomis, nors aš e, jau nebedirbu to darbo maždaug pusantrų metų, jis vis dar artimas mano širdžiai. E, ir jis taip pat ši tema labai artima vicepirmininkiai Mogherini, kuri nuo savo kadencijos pradžios investavo labai daug į transatlantinius santykius visose dimensijose. Ir e, žvelgiant į visą klausimų įvairovę. Manau, kad šiandien, kalbant apie santykius tarp ES ir Latino Amerikos ir Karibų šalių, galime pateikti daug gerų pavyzdžių apie tai, ko siekia vyriausiai galiotinė išdėstydama savo globalios strategijos viziją, kaip mes norime plėtoti mūsų santykius su partneriais pasaulyje. Ir aš noriu tą prasme padėkoti ir e, parlamento nariui Javi Lopez už jo iniciatyvą renkti šį iniciatyvą, e, savo iniciatyvos pranešimą. Ir dėl ko turime progą susitikti. Latino Amerikos ir Karibų šalis galbūt geografiškai yra toli nuo ES tačiau kultūriškai, struktūriškai ir politiškai jos yra labai artimos. Jeigu norite, galima pasakyti, kad tai yra kita mūsų transatlantinių santykių pusė, kurie dažnai nepakankamai vertinami ar pamirštami, bet jie prisideda prie santykių su Šiaurės Atlanto šalimis. Ir daugeliu atveju jie yra pakankamai stiprus ir įvairūs. tas artimumas pasireiškia ne tik per bendras vertybės, bendrą istoriją, bendras kalbas, bet ir per e, labai praktinius kelius. Dėl e, mūsų bendro plataus požiūrį į pasaulinius iššūkius ir mūsų bendrą darbą tarptautinių lygmenį labai aiškiai, tai matėsi darybose dėl klimato kaitos, taip pat rengiantis tvaraus, rengiant tvaraus vystimosi tikslus ir jungtinių tautų darbo atvarkė 2030, taip pat e, jungtinių tautų specialioje sesijoje dėl narkotikų. Ir praėjusią savaitę aš matėme tai per metinę jungtinių tautų konferenciją, kuomet mūsų e, dėl e, narkotikų vienoje kur Latino Amerikos šalis kartu ir ES buvo plačiai atstovaujami. Antra, mūsų ekonominiai santykiai taip pat yra labai stiprus prekybo, prekybo investicijose, bendradarbiaujant e, ar tai techninių lygmenių, ar vystimosi bendradarbiavimo srityje, priklausomai nuo to, kas yra konkretus partneris. Na ir trečia, turime bendrų interesų, stiprių bendrų interesų, dirbant kartu ir sprendžiant bendrus iššūkius, kurie turi poveikį abiejose Atlanto pusėse. Organizuotas nusikalstamumas, viešas saugumas ir kiti klausimai, ties kuriais mums reikia dirbti kartu, ieškant sprendimų. Galbūt galėčiau pasiūlyti ketvirtą dimensiją. Tai yra labai stiprus ryšys tarp mūsų visuomenių žmonių pilietinės visuomenės grupių ar verslo bendruomenių, studentų, mokslininkų ir kitose srityse, kuriančių stiprius ryšius tarp mūsų šalių. Noriu labai trumpai pabrėžti tas tris sritis, kur, mano nuomonė, e, mes dirbame labai artimai. Vienas sritis Kolumbija ir taikos procesas, kita mūsų asociacijos sustarimų gilinimas ir plėtimas su žemyno šalimis. Ir trečia, trečias rytis mūsų bendras darbas klimato kaitoje. Kolumbija turbūt yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip e, integruotai valdyti konfliktus. Kolumbijos valdžios ir Kolumbijos prezidento kvietimu mums per vyriausiai galiotinę ir specialai paskrintinį Ilmarą Gilmarą mobilizuoti veiksmingą koordinuotą paramą šiam procesui politinė prasme, techninė prasme ir finansinė prasme. Dabar tai remia Europos patikos fondas, prie kurio prisidėjo daug valstybių narių, tai pademonstruodamas e, savo paramą šiam procesui. Prie to prisidėjo taip pat ir, ir e, ankstyvas laikinas tarp e, daugišalius prekybos sustarimo taikymas, iš kurio daug naudos e, gali būti visai Kolumbijos visuomeniai. Tai yra nauja, naujos galimybės, kurios atsiranda vieningai taikiai Kolumbijai. Turime palaikyti tos procesus, aišku, yra kupiniai iššūkių laikai, laikai mūsų laukia. E, taikos procesas e, e, turi pereiti nusivilkavimą ir FARC sukilėlių integravimą į visuomenę per darybas, išlaikant viešą paramą taikos procesui per ateinančius rinkimus Kolumbija. Kaiminės šalis turi taip pat prisidėti prie šio proceso, rasti savo kelią ypač galvoju apie Venezuelą čia, kur reikia sukurti stabilumą, atstatyti demokratinius e, savo kredencialus per prasmingą dialogą su opozicija. Šią progą noriu padėkoti Europos parlamentui už jo paramą tose pastangose, kurias mes, kurias mes dėjome pastarosius kelias metus, siekdami skatinti tokį dialogą Venezueloje. Toliau asociacijos sustarimai. Jau turime visą tinklą visame žemynė Latino Amerikoje. Dalyvavome dabar dviejose darybose. Vienas yra sėkmingos sutarimo su Meksika e, plėtimas, to globalaus sustarimo plėtojimas. Dabar jau jam yra 15 metų, mes norime jį atnaujinti, kad jis atspindėtų Meksikos ir ES e, realijas, remiantis pan, panašiais e, sustarimais, pavyzdžiui, CETA sustarimo su Kanada, kad būtų suteiktas naujas postumis tiems santykiams. Taip pat mes e, deramės Merkos, su Merkosūru. Tai yra, čia yra didžiulis potencialas. Abu šie sustarimai yra svarbus. Europos Sąjunga, jeigu pažvelgsime į bendrą prekybą su Latino Amerika ir kaip šalimis, Merkosuras čia sudaro apie 40 procentų, Meksika 25 procentais. Taigi, du trešdaliai prekybai, prekybos yra pakliūna į tuos tų dviejų sustarimų rėmus. Tai rodo potencialą. Jeigu pažvelgsime į investicijų skaičius, tai bus dar įspūdingi skaičiai. Šie sustarimai skirti ne tik priekybai, o ir didesniam bendradarbiavimui įvairiose srityse. Tai yra dialogas, galimybės dirbti kartu mūsų atitinkamų visuomenių labui ir e, bendradavimui tarptautinių ir regioninių mastų. Ir dėl to mes norime atnaujinti susitarimą taip pat su Čile. Ir kaip žinote, neseniai baigėme darybas dėl pirmos kartos susitarimo su Kuba. Ir raginame valstybės narės užbaigti ratifikavimo procesą. E, to labai svarbaus regioninio susitarimo su Latino Amerika, kuris taikomas laikinai kol kas. Jeigu mums pavyks darybos su Merkosuru, būsime sukūrę išsameusią priekybos ir e, investicijų sustarimų e, tinklą su Latino Amerika, palyginti su visų pasauliu. Mes jau e, turime laisvą priekybą su Latino Amerika ir Karibų šalimis, išskyrus Kubą, Boliviją ir Venezuelą. Kuba per darybas vykus nes neseniai e, e, signalizavo, kad jie nenori laisvos prekybos sustarimo, Bolivija jau turi prieigą prie ES rinkos, kaip besivysnanti šalis, o Venezuelai reikia išspręsti kai kurias kitas problemas, kol jie galės integruotis. Tačiau tai parodo, koks, kokie artimi yra santykiai šiaip. Na ir toliau klimato kaita labai svarbus mūsų bendradavimo elementas, labai artimo bendradavimo prieš Paryžiaus sustarimo, o dabar jį ir gyvendinant. Mes džiaugiamės pastangomis, kurios dedamos Karibų šalise ir Latino Amerikoje, pasistumėti į priekį šioje srityje. Apgrestavome, kad yra viena šalis, kuri atsiskiria, Nikaragva, ji nusprendė nepasirašyti Paryžiaus sustarimo. Tikimės, galbūt vieną dėdą, dieną jų draugai ir kaimynai paskatins ją prisijungti prie daugumos šalių dalyvaujančių susitarime. Mes daugiau kaip 29 procentus savo bendravimo finansavimo skiriame klimato kaitos tikslams. Baigėsi mano laikas, todėl aš pasakysiu, kad manau, kad šie trys pavyzdžiai e, leidžia man įrodyti, kad galime dirbti kartu politinėje ir saugumo srityje, ir taip pat, kaip, dirbam, kaip dirbame su Kolumbijos valdžia ir kitomis šalimis, taip pat kaip galime dirbti ekonomikos srityje ir ekonomikos reikalus išplėsti toliau negu vien tik prekyba. Ir daugia šalių mastų taip pat dirbti klimato kaitos, narkotikų klausimais ir kitais. Ir šių metų pabaigoje, spalio mėnesį, turėsime galimybę peržiūrėti pasiektą kolektyviai E, pažangą SELEC vadovų sutikime vyksančiame Salvadore. Ir tai, manau, mums leis peržiūrėti ir nustatyti bendrą darbotvarkę ateičiai. Ačiū pirmininkė. Thank you, Christian. Dėkuoju panui Lefle. Suteiksiu žodį dabar mūsų kitai prelegentei, ponė Rebeka Greenspan. Labai dėkui, kad leidote man e, dalyvauti šiuose svarstymuose. Noriu padėkoti Avi Lopes ir parlamentui apskritai ir pasakyti, kad e, pastaruoju metu man teko sustikti su daugeliu Latino Amerikos ir Europos valdžios atstovų ir Savo akimis galėjau įsitikinti, kad egzistuoja didelis suinteresuotumas išlaikyti egzistuojančius santykius šio laikiname globaliame kontekste. Tai atveria daug naujų galimybių ir Latino Amerikai, ir Europai. Pastaruoju metu man teko taip pat sustikti su e, vyr įgaliotinė, ponė Mogherini ir tame sustikime ji akcentavo, kad e, stiprus ryšiai su e, Latino Amerikos ir Karibų regiono šalimis yra labai svarbus punktas jos darbo tvarkėje. Ji pripažino, tokių santykių strateginę vertę. Tai, tiesą sakant, visai nesiniai patvirtino ir Europos parlamento pirmininkas ponas Tajani. Šie santykiai per pastaruosius metus e, evoliucionavo, dabar jie daug horizontalesni negu kad praeitie ir geriau subalansuoti. Kaip e, ką tik minėjo mūsų pirmininkas, šie santykiai remiasi bendromis vertybėmis daugia šališkumu. Taika. Ir būtent tai sudaro mūsų santykių pagrindą. Latino Amerika visada buvo labai svarbi Europos partnerė, ypač kai kalbama paramą tvariam vystimuisi ir sustarimams dėl klimato kaitos. Būtent šie santykiai tarptautinėje sąrangoje leido globaliuose susirinkimuose siekti daugiau negu kad minimalūs tikslai. Latino Amerika yra svarbi partneriai ne tik siekiant globalių, glo, globaliojo viešojo gėrio, bet taip pat ir kovojant su globaliu blogiu. E, noriu paminėti keletą konkrečių dalykų. Pirmiausia, e, Latino Amerika dinamiškai ir tvariai auga nuo šio amžiaus pradžios. Pirmą kartą per daugelį metų e, žaliavų kainų augimas leido sparčiai plėtotis tarptautiniai priekybei. Prie to prisidėjo taip pat ir mažos bankų palūkanos. E, tai nulėmė e, bankų sistemos tvarumą regione. 90-mečio e, pamokos e, tame regione buvo gerai išmoktos ir tai leido sušvelninti krizės pasiekmes po Lehman Brothers žlugimo. Taigi, ekonomin... ekonomikos plėtra ir dinamizmas ėjo ranka rankan su skurdo ir neligybės mažinimu. Mes išnaudojame visas regiono galimybės, derindami ekonomikos augimą su neligybės mažinimu. Tai didelis pasiekimas regionui. Tai pavyko padaryti pirmą kartą. E, skurdas. Mažėjo visame pasaulyje, tačiau neligybė ypatingai ženkliai mažėjo būtent Latino Amerikoje. Mums pavyko sumažinti neligybę 0,10 procentų kiekvienais metais. Taigi atsirado galimybė plėstis rinkai ir užimtumui. Tačiau tai nebūtų buvę įmanoma, jeigu nebūtume daugiau investavę į išvietimą. Taigi, du trešdaliai neligybės mažinimo priklausė nuo užimtumo politikos, o vienas trečdalis nuo socialinės politikos. Čia pasireiškia stipri socialinė švietimo politika, kuri leido kovoti su lyčių neligybė ir labiausiai pažeidžiamų grupių diskriminacija. E, per šį laikotarpį horizontalios neligybės problema taip pat buvo viena iš aktualiausių. Taigi matėme, kad e, augo ekonomika, augo užimtumo rodikliai ir mažėjo neligybė. Taigi, Dabar galime pažvelgti į tai, ko mums nepavyko padaryti tarptautiniu mastu. Kur yra mūsų Achilo kulnas? Visų pirma, reikia kalbėti apie neaugantį produktivumą. Per pastarosius metus produktivumas augo nedaug ir šia prasme Latino Amerika atsilieka. Investuodami į produktivumo aparatą mes dabar kūrėme tam tikrą produktivumo revoliuciją. Taigi reikia daugiau investuoti į mokslo, tyrimus, technologijas, į žinias, į naujas technologijas. Čia vidutinės ir smulkios įmonės atsilieka. Kita mūsų prievalė gerinti infrastruktūrą. Latino Amerika susiduria su didžiulėmis problemomis šioje srityje ir įtakoja. Ir tai įtakoja e, tarptautinę prekybą ir regioninę prekybą. Taigi reikia geresnės infrastruktūros, kad galima būtų siekti geresnės integracijos. Taip pat e, ne visur e, tinkamai plėtojame socialinės apsaugos sistemas. Latino Amerikoje matome, kad keletas milijonų žmonių dėl sumažėjusio augimo vėl pateko, vėl nusileido žemiau skurdo ribos. E, vienas trešdalis piliečių dabar priklauso viduriniai klasiai. O vienas trešdalis gyventojai yra pažeidžiami. Neturime universalios socialinės apsaugos sistemos ir dėl to būtent šie žmonės labiausiai keičia, kenčia, kuomet e, augimo mastai sulėtėja. Na ir kaip jau e, buvo paminėta, egzistuoja e, smurto miestuose problema 80 procentų gyventojų gyvena miestuose ir tai atneša įvairiausių iššūkių. Taip, reikia daugiau integracijos, daugiau integracijos su Europa, bet daugiau integracijos ir pačioje Latinų Amerikoje. Ir tai, kaip jūs, kristianai, sakėte, yra labai svarbu. Labai svarbu atnaujinti susitarimus su Meksika, Čili, atnaujinti Merkasur susitarimą ir politinį dialogą su Kuba. Tai labai svarbus elementai siekiant reikiamo integracijos lygio. Ne tik su Europa, bet kaip jūs irgi minėjote, pačioje Latinų Amerikoje. Nes, kalbant apie sustarimą su Mercosur šalimis, tai čia mes jau galime galvoti apie antrą lygį, antrą etapą. Galime kalbėti apie e, daug didesnį harmonizavimą, integraciją su Europa. Ir pabaigai reikia štai ką pasakyti. E, regione mūsų laukia labai e, jautrus etapas. E, auga naujoji karta, kuri turi daug lūkesčių, galvojant apie savo ir jų šeimų ateitį. Ekonomikos augimo sulėtėjimas e, dabar verčia abejoti, ar tuos lūkesčius galima bus pateisinti. Yra grėsmė, kad atsiras atskirtis tarp e, žmonių lūkesčių ir e, politinės ir ekonomikos sistemos gebėjimo reaguoti. Pastaraisiais metais iš, išriškėjo dar viena korupcijos problema. Tačiau šiuo atveju reikia pasidžiaugti, e, jeigu praeitie galvojame e, apie generolus, kurie atsakingi, šiuo atveju kalbame apie teisėjus jaunimas, mokslas, technologija, švietimas. Štai tos sritys, e, kuriuose pažanga leis susidoroti su tais iššūkiais, kurie iškyla ir Latino Amerikai, ir Europai. Dėkui. Ačiū. Dabar dešimt minučių kalbės pane Amadei. Ačiū, pane pirmininkė. Dėkuoju, kad suteikite galimybę pasiskyti jūsų komitete. Kartu su trim prelegentais pakalbėti apie ES ir Latino Amerikos bei Karibijos regiono šalių santykius. Aš pakalbėsiu apie fondą, kuriam aš atstovauju. Atstovauju kaip vykdomoji direktorė. Fondas Fondą įkūrė CELAC 33 valstybės, 28 ES valstybės, ES ir šitas veikia nuo 2011 metų ir jo būstinė yra Hamburgė. Šito fondo nariai patikėjo mums e, uždavinį tiesiog stiprinti strat teiginį bendradarbiavimą, sustiprinti ryšius su visuomenėmis ir taip pat padaryti šitą asociaciją kuo matomesnė. Šito fondo e, iniciatyvą apie šią fondą mm, Mogarinį pasakė štai ką. Šio fondo uždavinys ateityje stiprinti istorinius šių regionų ryšius. Santo Domingo praėjusiu metu spalio pabaigoje įvyko susitikimas, kurio metu buvo pasirašyti dokumentai dėl to, kad fondas taptų uh, tarptautinė organizacija ir mes tikimės, kad iki šių metų pabaigos mums pavyks šiuos dokumentus ratifikuoti, kad šitas fondas taptų tarptautinė organizacija, kurioje dalyvauja ir visa Europos Sąjunga. Todėl ir šio komiteto vaidmuo padidės pakeitus šito fondo statusą ir, žinoma, Europos parlamento vaidmuo apskritai. ES piliečių dėmesys yra nukreiptas į ES vidaus klausimus ir temas, taip pat domimasi konfliktai ES artimuosiuose regionuose, tačiau vis dėlto ES nereikėtų pamesti iš akiračių ir Karibų jūrų, Karibų regiono valstybės ir Latino Amerikos valstybės. Iš tikrųjų visi suprantame, kad dirbti taip kaip iki šiol nėra pats tinkamiausias veikimo būdas. Svarbiausia yra identifikuoti bendrus interesus ir imtis iniciatyvų, kurios yra svarbios piliečiams. ES iki šiol buvo labai mm, patikima CELAK partneriai siekia, kad būtų užtikrinti kuo geresni prekybos ryšiai, sąžiningos prekybos ryšiai ir kad būtų vadovaujamasi abipusiškumo principu. Iš tikrųjų, kolegos jau minėjo, kad šie regionai turi bendrų vertybių, siekia tvaraus vystimosi, taip pat siekia įtraukti visą visuomenę į visuomenius procesus. Abu regionai vaidino svarbu vaidmenį pasirašant ankstesnės minėtas sutartis ir pirmiausia siekiant tvaraus vystimosi tikslų, įgyvendant Paryžiaus susitarimą, bet to šitie abu regionai leido susirasti tarptautiniu mastu dėl šaunamųjų ginklų naudojimo. Taip pat buvo siekiama surasti pačius tinkamiausius sprendimus įveikiant konfliktus. Taigi ir toliau turime teikti, kad šie abu regionai yra tie, kurie pasisako už taikos įtvirtinimą visame pasaulyje. Kai kalbame apie migrantų srautus Europoje, Latino Amerikoje, tai turėtume prisiminti, kad migracija vyko uh, visais laikais, tačiau pastaruoju metu iš Karibų jūros regiono šalių taip pat ir ES atvyksta pakankamai daug migrantų ir šitas migrantinis judėjimas turėtų būti skatinamas, nukreipiamas. Tačiau vis dėlto, nežiūrint tų panašumų tarp šių regionų, aš raginčiau nepasikliauti vien tais bendrumais. Dažnai ir kalbama apie bendrus interesus, tačiau vis dėlto pamirštama, kad reikia suformuluoti kai kurias specifines temas, kurias reikia išsamei išanalizuoti, įvertinti iš įvairaus požiūrio, skirtingo požiūrio taško. tiesiog negalima nepastebėti didžiausių problemų, taip kaip pavyzdžiui vedybose, kai tos problemos iškyla, dažniausiai yra pasirenkamas kitas partneris. Taip šiuo atveju elgtis nereikėtų. Ir labai svarbu kreipti dėmesį į aktualias temas, siekti vaisingo dialogo įvairiais lygmenimis, o mes kaip fondas, būtent ir dirbame šioje srityje, mes vykdome veiklą skatinančią dialogą tarp šių regionų, stiprindami šį dialogą ir mes bendradarbiavame ne tik tai su vyriausybės atstovais, bet ir su įvairiais visuomenės sluoksniais per pastaruosius mūsų veiklos penkerius metus mes bandėme bendradarbiauti, siekdami sinergijos mokymo bendro lavinimo srityje, bandėme siūlyti bendrus sprendimus, taip pat įmonėms, pavyzdžiui, siūlėme imtis atsakomybės už uh, darbuotojus ir tiesiog atkreipėme dėmesį į problemas atskirose valstybėse. Mes manome, kad reikia pasinaudoti tą mūsų sukauptą veiklos patirtimi šiame regione. Ir be to turėtume pasidžiaugti, kad buvo sukurta įvairiausių bendradarbiavimų programų Euro Copula Life ir kitų programų, kurios leido bendradarbiauti horizontalių lygmenių ir įtraukti pilietinės visuomenės atstovus į šių programų įgyvendinimą. Aš puikiai suprantu ir pripažįstu, kad parlamentas visuomet buvo e, Erasmus e, programų įgyvendinimo ir išplėtimo iniciatorius Tokios programos tiesiog padeda suaktyvinti mūsų visuomenės atskiras e, visuomenės narių grupės. Ir aš manau, kad tokios programos yra labai puikiai bendradarbiavimo skatinimo galimybė. Taigi, reikėtų priminti, kad įvairovė labai yra svarbi ir, ir kalbos lygmenių. Kalbant apie regioninę partnerystę, reikėtų pasakyti, kad reikia įtraukti visus narus nepriklausomai nuo dydžio, nuo kultūros, nuo istorijos ir atsižvelgti į šių regionų bendradarbiavimą praeitie. Todėl mes sukūrėme specialias programas Višegrado valstybėms, e, Karibų jūros regiono valstybėms, Baltijos valstybėms, siekdami kuo geresnės įtraukios veiklos. Aš tiesiog negalėčiau baigti savo pasisakymo nepaminėdama iššūkių kylančių šiam regionui ir nepakalbėdama apie galimus sprendimus. O vienas iš sprendimų tai turėtų būti abipusis bendradarbiavimas. Pirmiausia, paminėsiu skurdą ir nelygias sąlygas, nepakankamą demokrat, demokratijos lygmenį ir atskirtį. Rebeka jau e, išsakė labai išsamei savo mintis apie situaciją, aš neturėčiau uh, jos kartoti, tačiau norėčiau pasakyti, kad dabar yra siekiama sumažinti skurdą, e, neligybę. Tai reiškia, kad mums reikia siekti daugiau integracijos, reikia toliau skatinti asociacijos sustarimų pasirašymą ir jų gyvendinimą. Taip pat reikėtų toliau kurti mainų programas ir taip pat apibendrinti horizontalaus bendradarbiavimo e, patirtimi siekiant e, skurdo mažinimo ir didesnės integracijos. Ir regione matoma tendencijų, kad demokratiniai pokyčiai tampa netokie e, svarbus, pirmiausia dėmesys kreipės, kreipiamas socialiniam neligybei ir netolygumams. Aš manyčiau, kad, kad ES politikai suinteresuoti Latino Amerikos ir Karibų jūros regiono šalių raidą turėtų pagalvoti apie inovatyves priemonės skirtas piliečiams, kad jie domėtųsi politinė sistema ir kad būtų įdėgiama politika, kuri galėtų padėti išspręsti šią dilemą. Dilemą, kad apskritai žmonės nusivilia demokratiją. Latino Amerikos ir Karibų jūros regiono šalys yra dažnai klasifikuojamos kaip mažų pajamų valstybės. Ir aš norėčiau baigdama pasakyti, kad reikia pakelti šitą bendradarbiavimą į aukštesnį lygmenį. Negalima staigiai nutraukti šito bendradarbiavimo, keičiant bendradarbiavimo pobūdį reikia pasiūlyti ką nors kitą. Dėkuoju. Have... Ačiū. Ir paskutinė ekspertė, ponė Pozo. Ta, 10 minučių. Labai ačiū iš kvietimą dalyvauti šiame susitikime kalbu paskutinė, tai galiu pamiršti, paminėti kai kurios dalykus, galbūt paminėsiu ką, tą, kas nebuvo pasakyta. Jau buvo pasakyta, kad ryšiai tarp abiejų regionų ir mūsų santykių trukmė remiasi bendų pagrindų. Tačiau šiuose santykiuose yra tam tikras nuovargis, reikia rasti naują naratyvą kuris šios santykius e, padarytų strategiškesniais, žieptų naują kibirkštį. Kaip sakiau, yra tam tikras nuovargis. Ir čia, manau, yra kelios galimybės esant naujams iššūkiais tarptautinė arena. Ir manau, kad reikia, mums reikia labiau strateginių alijansų, ne tų, kurie egzistuoja iš praeities, jie yra jau vertybė savaime, jie yra pagrindas, tačiau reikia ir naujų santykių tipų. Čia labai svarbu e, išnaudoti šias galimybės ir pažymėti, kad yra ir tam tikrų interesų konfliktų. Nes jų išvengti negalime, reikia rasti sprendimus, kad na, rastume realius atsakymus į tuos konfliktus. Ir taip savaime atsirastų naujų galimybių. Kalbėjome apie testinumą, ryšius, ekonominius santykius. Tiesa, kad ES e, profilis Latino Amerikoje pastaruoju metu sumažėjo, tai reikia pripažinti. Kai kuriuose regionuose yra tam tikrų struktūrinių veiksnių, yra naujų subjektų. Latino Amerika atsižiūrė labiau taip pat ir į Aziją, kas yra strateginis pokytis. To reikia nepamiršti taip pat. Europa turėtų kažkaip reaguoti į kitų strateginių partnerių ir draugų egzistavimą, kurie kartais atrodo labiau strategiškai svarbus negu Europa. Turime galvoti e, apie elementus, kurie leistų mums turėti tam tikrų e, palyginamųjų pranašumų. Dar kiti dalykai, kurių turime nepamiršti ir rasti atsakymus, tai yra asimetriniai dalykai. Anksčiau Europa ir Latino Amerika Jų santykiai buvo labai asimetriški ir nesubalansuoti. Tai buvo aiškiai šiaurės pietų santykis. Dabar jis e, yra linkęs keistis į horizontalų e, santykiai. Tačiau yra disbalansų, e, kurių reikia nepamiršti. Visada kuriant sustarimus ar bendradarbiavimo programas, nes ne visa Latino Amerika yra vienoda, kaip nėra vienoda ir visa Europa. Galime pakeisti visų mūsų santykių vienu mostu, koks pokytis bus santykinis, tačiau vis tiek turime nepamiršti įvairiapusiškumo. Latinų Amerika yra dabar įvairiapusiškesnė negu buvusi, buvo anksčiau, tačiau kai kuriais aspektais ir daugiau jos to įvairiapusiškumo yra kvestionuojama. Yra daugiau regionalizmo, o tai reiškia, kad e, jo vaidmuo tiek Latino Amerikoje, tiek Europoje yra toks elementas, yra mūsų santykių esmės dalis. Matome Europos regionalizmą tam tikrą krizę ir Latino Amerikoje tam tikrų mastų. matome, kad Latino Amerika taip pat žvelgia ir į ramio vandenino pusę. Todėl darybos tarp ES ir Merkosūro reiškia, kad e, žvelgime į platesnį regioninį požiūrį. Čia mes turėtume bandyti taip pat e, siekti tam tikro dvišališkumo, atsižvelgiant į partnerių interesus ir nepamirštant regionalizmą. Regionalizmas tarsi būtų būdas siekti konsensuso. Asociacijos ir vystimosi darbo tvarkėje yra įvairių alijansų tarp Europos ir Latino Amerikos, kurie turi tam tikrą svorį tarptautinėje tarp, arenoje. Tarp, Jeigu pažvelgsime į tam tikrus stipresnius aspektus, tai būtų institucinis kontestas. Čia yra didesnis institucinio dalyvavimo lygmuo, politinis lygmuo, dialogas aukščiausių lygmenių, kas sustiprina mūsų e, vienas kitų pažinimą ir leidžia siekti didesnio konsenso, tačiau jeigu siepsis, kalbėsime apie socialinį konsensą ir sąnglaudą, anksčiau tokių sustarimų nebuvo, dabar sustarimo daugiau ir tai yra mūsų santykio viena esminių dalių. Yra sistemų, kurias e, reikia sukurti tam tikras sistemas, kad na, e, turėtume santykius su visų regionu. Tačiau ne visada yra pakankamas suderinamumas tarp šių trijų ramščių ar sričių. Tam tikros priemonės yra išsibaršusios, yra SELAK, yra strateginės šalis, yra įvairių planų. Kai kurios šių planų elementus reikia suartinti. Ir tai daryti reikia pridarinant prie pasaulinės darbo atvarkės. Vienas iš tas skaitos taiškų yra 30-ųjų metų darbo atvarkė ir pasauliniai vystimosi tikslai. Mums reikia tos regioninius tikslus priderinti prie globalių tikslų. Dar vienas dalykas, kas buvo minėta kitų prelegentų, yra ta didžiulė veikėjų įvairovė. Yra santykiai tarp valstybių, tarp institutų, universitetų, pilietinės visuomenės ar bendrovių. Tai yra daugia pakopiai santykiai tarp dviejų regionų ir jie yra naudingi daugeliu prasmių, nes jie leida, leidžia didesnę kaitą tarp regionų, bet taip pat ir yra tam tikras išsibarstimas. Reikia galvoti, kaip visą tai nukreipti vienodą kryptimį. Aišku, yra ir mūsų santykių silpnųjų vietų, tai yra uh, Vienas iš jų yra politinių prioritetų trūkumas. Ne institucijų prasme, nes man atrodo, kad institucijos e, yra artimesnės, tačiau kai kurios šalis yra pasivesnės. Reikia ieškoti būdų, kaip jas e, pritraukti arčiau. Aš dalyvau tyrimę dėl santykių su Latino Amerika ir Latino Amerikos ir Rytų Europos. Ir tam tik tam tikri santykiai užsimesgė ir dabar yra daugiau žinių, didesnis sudomėjimas, bet to nereikia priimti kaip gryno pinigo. Ir reikia pasimokyti taip pat iš silpnųjų vietų. Europa ir Latinė Amerika žino, kaip susidaroti su sakmertiniais sukretimais, kurie e, sukelia tam tikrus įtrukimus regionuose išmokė, Amerika yra iš to pasimokiusi, Europa taip pat pasimokiusi, yra dalykų, kurių nepavyko padaryti. Taigi kartu galėtume pagalvoti apie šios dalykus bendrai. Kadangi matau, kad neturiu daug laiko, norėčiau pakalbėti apie tai, kaip šią regioninę darbo tarką pridengti prie dabartinių pokyčių. Vienas iš fundamentalesnių aspektų yra tai, kad mums reikia atnaujinti e, daugelį susitarimų, atsižvelgiant į tvaraus vystimos tikslus, nes darantis dėl šių susitarimų negalima visko palikti doha daryboms ar tvaraus vystimosi tikslų imperatyvams. Tvaraus vystimosi darbo atvarkė nėra vien tik tai bendradarbiavimo, bet ir vystimosi abiejose pusėse reikalas. Iššūkiai bendri. Atsakomybė, aišku, nėra tokia pati, nes gebėjimai regionuose skiriasi. Todėl mums reikia šią darbo atvarkę padaryti nuo save ir suprasti, kad yra įvairi skirtinga atsakomybė kiekvienai šaliai ar kiekvienam regionui ar subjektams kiekviename regione. Konkrečios problemos tai yra nelygybė, socialinė sanglauda, nelygybė yra problema, kuri grįžta ir Europos darbo atvarkė. Pastaruoju metu Latino Amerika yra pasiekusi ženklios pažangos šiame fronte, tačiau e, šis problematika grįžta ir Europos Sąjungos ir Latino Amerikos darbo atvarkė. Neligybė yra ne tik e, paskirstimo problema. Reikia galvoti ir apie iš anksti prieš paskirstimą. Reikės siekti paradigmos pokyčių gamyboje, reguliavimo sistemose, teisinėje sistemoje, e, žiedinės ekonomikos aspektų taip pat. Ir galvoti, kaip skurti užimtumą dabartinėmis sąlygomis ir nepamiršti žinių ekonomikos. Dar vienas svarbus klausimas yra demografiniai pokyčiai. Europa jau patiria tai, šita problema tampa yra svarbi ir Latinė Amerikai. Kaimo vystimasis, kaimo plėtra taip pat. Latinė Amerika yra vienas labiausiai urbanizuotų pasaulio regionų. Tačiau yra bendrų aspektų, kalbant ir apie kaimo plėtrą. Kitas svarbus dalykas - mūsų politikos nuoseklumas. Kai kalbame apie įvairius mūsų santykių aspektus ir priemonės. Na, žinau, kad baigės mano laikas, tai dabar lauksiu klausimą. Kągi, šiek tiek laiko galime jums daugiau sutikti teikti, o dabar steiksime žodį mūsų pranešėjai ponui Lopes. Po to galės pasakyti ir kiti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti mūsų šios dienės prelegentams. Dėkoju jiems už tai, kad atvyko. Ačiū Rebekai, ačiū išorės veiksmų tarnybai, ačiū Paulai ir Turiu pasakyti, kad e, buvo labai mums svarbu išklausyti šias nuomonės ir po to parengti mūsų pranešimą. Ir tai padaryti e, drauge, bendradarbiaujant e, su jumis. Mes kasdieną dirbame su tuo regionu, palaikome kontaktus. Pirmiausia, reiktų galbūt paaiškinti, kodėl nutarėme parengti šį pranešimą. Aplinkybės, darbo tvarkė, tai, kas vyksta e, per pastarosius kelius mėnesius ir ko siekia parlamentas. Taigi nusprendėme parengti šį pranešimą, nes suvokėme, kad e, tai turės svarbų poveikį parlamentinėms diskusijoms tarp mūsų, tarp Latino Amerikos E, todėl kad tai yra labai e, artimai susijęs su mūsų pačių darbo tvarkė 2010-aisiais. Salafranka parengė atitinkamą pranešimą, bet žinome, per pastaruosius šešis e, metus labai daug dalykų nutiko ir aname regione, ir ES, ir apskritai pasaulyje. Taigi reikia iš naujo pažvelgti į mūsų santykius, į mūsų santykių viziją ir taip pat pasiūsti atitinkamą signalą apie tai, kad ES akim žiūrint, tai yra prioritetiniai, strateginiai santykiai. Ir e, visi mes e, turime turėti bendrą e, europinę viziją. Turime Europos viziją, kalbant apie mm, e, pasaulį apskritai, bet taip pat e, mums reikia galvoti ir apie santykius e, ir bendrąją viziją, kalbant apie Lotynų Ameriką. Kalbame apie naują pasaulį, vadinasi, reikia galvoti apie naujus prioritetus, ką akcentuoti ateityje, tai naujas skyrius mūsų santykiuose su Latino Amerika. Taip, mūsų vertybės, interesai yra tie patys, mes esame viena bendruomenė, tų vertybių pagrindų galime kalbėti apie tam tikrą bendrumą ir todėl mums reikia ir toliau dirbti e, jau remiantis egzistuojančią darbo tvarkę, akcentuojant socialinius aspektus, klimato kaitą, skaitmenio amžiaus įsivyravimą ir taip toliau. Yra ir problemų, kurias reikia spręsti, kartais skirtingai spręsti. E, mums saugumas daugiau susijęs su terorizmu, Latino Amerikoje galbūt organizuotas nusikalstamumas dominuoja, e, bet turime taip pat ir kitų problemų, socialinių problemų, neligybės ir taip toliau. E, Europos parlamentas e, mato tam tikras specifinės rytis, kur reikia veik, tikrų veiksmų. Susitarimai, reikia atnaujinti susitarimus e, su Merkosur šalimis, su Čilė. Reikia galvoti apie susitarimą su Kuba ir Europos parlamentas nori šią prasme pasiūsti labai stiprią politinę žinią per ateinančius kelis mėnesius. Tikimės, kad e, aplinkybės bus mums palankios. Parlamento pranešimas e, yra rengiamas, daug kas jau padaryta. Tikimės jį pristatyti visoms atitinkamoms institucijoms. Rudenį laukia aukščiausio lygio susitarimas tarp ES ir Latinų Amerikos valstybių. E, mūsų laukia Eurolat asamblėjos posėdis. Kalbame apie asamblėją, kurioje galime panaudoti parlamentinės, diplomatinės, e, visą virtinę priemonių. Greta to e, turime neužmiršti ir komisijos atliekamo darbo. Jie taip pat turi tam tikrų idėjų dėl ES Latino Amerikos santykių ateities. Ir jeigu mums e, visas tas tendencijas pavyks apjungti, galėsime kalbėti apie naują darbo tvarkę, kalbant apie santykius su Latino Amerika. Kalbant apie tuos dalykus, kuriuos norėtume ypatingai akcentuoti, galbūt jau remiantis kitokią logiką negu kad praeitie, kai mes kalbėjome apie kaiminystės santykius. Dėkui, e, noriu priminti, kad e, dabar galima užduoti klausimus mūsų ekspertams. E, pasisakymams bus skirta po pusantros minutės, e, o politinės diskusijas surengsime vėliau, kai diskutuosime dėl rezoliucijos projekto. Pusantros minutės ponui Slafranka, EPP frakcija. Dėkoju, ačiū e, pirmininkė, ačiū e, pranešėjui, ponui Lopės, ačiū prelegentams. Puikiai galimybė surenkti šią diskusiją. Aišku, aplinkybės šiek tiek keitėsi. E, Europos Sąjunga, globalus kontekstas keičiasi. Ką tik pas mus viešėjo JAV reikalų patikėtinis. E, kalbėjome apie tai, kad pasaulis keičiasi. E, Pone Greenspan e, paminėjo politinės aplinkybės Latino Amerikoje, kad vietoje Selak dabar atsiranda Andų bendruomenė, Ramijo vandenino alijansas ir taip toliau. Ir kaip e, ponas Lopes e, visiškai teisingai pastebėjo, mes ES taip pat turime e, savo darbo tvarkės problemų, problemų pietuose, problemų po arabų pavasario. Turime nuo 89-ųjų tam tikrą mūsų santykius su Latino Amerika sąrangą, bet aplinkybės keičiasi ir labai svarbu drauge mums kalbėti apie naująją ateitį ir kaip ją formuoti. Europos parlamentas šia prasme, šiuose santykiuose yra varomoji jėga. Ponas Lefler, e, žinoma, puikiai nusimano, šioje e, politikoje ir galbūt gerai būtų, jeigu išorės veiksmų taryba parengtų strateginį komunikatą apie mūsų santykius, apie e, regioninės, e, globalės aplinkybės ir kad mes galėtume iki šios komisijos kadencijos pabaigos turėti, turėti geresnį situacijos vaizdą. Pone Valenciano dabar pusantros minutės. Dėkoju. Neminė, nekartosiu to, ką pasakė Javi Lopes ar kolega Salafranka. Nekartosiu taip pat ir to, ką pasakė mūsų prelegentai. Ačiū jiems už tai, kad atvyko, ačiū taip pat už šių klausimų, šios svarstymos organizavimo. Aš manau, diskusijose turime išlikti realistais. Aš dairausi po šią salę ir tiesą sakant, susidaro įspūdis, kad grįžtame atgal laikę. E, e, prieš penkiolika metų dirbau parlamente Dabar sugrįžau ir dabar vėl matau, kad daugiausia čia esančių yra ispanai, kurie domėsi e, santykiais su Latino Amerika. Aišku, yra naujų žmonių, tokių kaip Javi Lopes. Ir tai yra gerai. Tačiau problema ta, kad nesugebame tų visų problemų kažkaip perduoti kitiems, e, perduoti e, būtinybės. E, turėti tą strateginį alijansą su Latinų Amerika. Visi pasisakė, kalbėjo apie naujas priemonės, instrumentus, kad e, santykiai juda į priekį. E, situacija tikrai labai sunki ir e, būtent dėl to mums reikia tą darbo tvarkę pastumėti pirmin. Taigi pakeisti, pakeisti pavarą E, ponas Lopes e, rengia pranešimą e, Europos parlamento vardu, tačiau visiškai aišku, kad reikia ir jūsų paramos, jūsų iniciatyvų ir reikia draugės su jumis dirbti. Be jokios abejonės visada esame pasiruošę jums padėti, dar ne per vėlų pasiekti tai, ko užsibrėžėme. Ponas Tanak, ES, kaip jau paminėta, per susitikimus su Meksika, Čilį, Kolumbiją, Peru suformavę sėkmingus e, santykius. E, reikia iš naujo e, atgaivinti Mergosur laisvos prekybos sutartį po ilgo neveikimo. Čia problema bus žemės ūkio produktai. Gal ponas Lefleris galės pakomentuoti, kaip galima būtų šią kliūtį įveikti. Nes būtent tie dalykai neleido pasirašyti susitarimo E, pereitą kartą. Kitas mano klausimas e, susijęs su Brexit. Mano šalis, Junktinė karalystė, gauna naudos dabar iš tų laisvos prekybos sustarimų su Latino Amerikos šalimis. Kyla klausimas, ar komisija leis mums e, lygiagrečiai dėrėtis su Latino Amerikos šalimis dėl laisvosios prekybos lygiagrečiai su Brexit dėrybomis E, Britų vyriausybė e, yra pareiškusi, kad ji anglakalbė šalis e, mato kaip prioritetinės Kanadą, JAV ir kitas. Bet įdomu, ar Latino Amerikos šalis galės dvi šalius sustarimus Junktinė karalystė lygiai grečiai renkti. Kitas klausimas yra susijęs su pono Trumpo uh, ketinimais pastatyti sieną tarp JAV ir e, Meksikos. Ar yra kažkokia alternatyva e, naftą susitarimui? Pona Weber, dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū už iniciatyvą surenkti šį E, posėdį. Labai svarbu mums buvo išklausyti prelegentus, gauti naujausią informaciją. Džiaugiuosi girdėdama, e, sakant, kad santykiai tarp ES ir Latino Amerikos ir Karibų jūros regiono šalių pastaraisiais metais tie santykiai stiprėjo. Labai džiugu tai girdėti. Tačiau vis tik galvoju, kad mums reikia strateginės partnerystės. Iš tikrųjų, norėčiau matyti, kad judame tą kryptimį, taip pat atsižvelgiant į tuos iššūkius, e, kurių galime sulaukti per ateinančius kelis metus. Čia visų pirma galvoju apie klimato kaitą, nes tai įtakos migracijos problemą. E, galvoju taip pat apie skaitmenimą, kuris labai smarkiai pakeis e, darbo našumą, produktivumą, žmonių užimtumą ir taip pat judumą, darbo jėgos judumą. Taigi, e, greta to, kad asociacijos susitarimus reikia gilinti, o tam aš labai pritariu, aš manyčiau, kad mes turėtume truputį daugiau sustelti į tai, kas mūsų laukia ateityje ir judėti tą kryptimi. Turiu pasakyti savo draugė Elenai, kad nors e, šioje salėje tie veidai, kuriuos matote, e, yra vis tie patys, e, parama šiai politikos ryčiai tikrai auga, tikrai didėja. Ponas e, Degrandis Paskal. Dėkuoju pirmininkė, ačiū e, pranešėjui Lopės už tai, kad surengė šį sustikimą. Dėkuoju prelegentams. Tai jie tikrai, e, jų pasakymai buvo puikus. Ačiū už tai. Aš kaip šešėlinės pranešėjas pasižymėjau viską, ką jūs sakėte. Rebeka labai įdomių minčių išsakė iš tikrųjų gyvename didelių galimybių laikais. Tuo pat, tuo pat metu mums reikia peržiūrėti savo poziciją. E, santykių su Latinų e, Amerikos šalimis rytyje, reikia pakeisti tam, tam tikrą politiką, reikia užimti tą vietą santykiuose, kuri mums turėjo priklausyti. Reikia atsižvelgti į naują situaciją JAV, nes tai, kas vyksta ten, e, pakeis e, egzistuojančią padėtį. Taigi atsiranda naujų galimybių, atsiveria galimybių, galimybių langas ir čia turime užimti savo vietą. Tai nereiškia, kad e, už Atlanto esantis nėra mūsų draugai. Su jais taip pat turime palaikyti atitinkamus santykius, bet turime taip pat ir pasinaudoti naujomis e, galimybėmis. SND frakcija pusantros minutės ponui Asis. Noriu padėkoti Jums, kad e, rengėte šį pranešimą, kad suorganizavote šį susitikimą. Gyvename ypatingų momentų, kai kalbam apie santykius su Latinų Amerika. Anksčiau matėme globalizacijos proceso euforiją, dabar matome nusivylimą tuo procesu. Žinoma, e, tas nusivylimas e, galbūt e, buvo šiek tiek hipertrofuotas. E, dabar susidurime su situacija, kai e, daugiašališkumas patiria krizę, atsiranda nepasitikėjimo vieni kitais, e, bandoma pradėti reguliuoti globalizacijos procesą. Deja, matome, kad Europoje ir iš kairės, ir iš dešinės e, kyla protekcionizmo banga. Vadinasi, reikia ieškoti tokios sąrangos, kuri leistų greičiau siekti pažangos. Reikia išnaudoti tai, kad e, mūsų vertybės su Latino Amerika yra tos pačios, e, mes susidurime su tais pačiais regioniniais iššūkiais Ir būtent tuo reikia remti mūsų santykės su Latino Amerika. Europa turi pasiūsti labai aiškiai žinę, derantis e, dėl komercinių sustarimų su Mercosur šalimis. E, e, dėl ES kalties nereikėtų, reikėtų išvengti to sustarimo suspendavimo. Kad, kad, kad, kad, kad, kad, kad, kad, Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad suorganizavo šitą labai svarbų susitikimą. Norėčiau padėkoti prelegentams, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Aš grįžau ką tik iš Meksikos. Kartu su INTA komiteto atstovais aš buvau parlamento delegacijos narė ir visada kalbėjo, buvo kalbama apie tai, kad ES numato įvairiausių prioritetų, tačiau nebūtinai ES e, dėmesys yra kreipiamas Latino Ameriką ir Karibų jūros regioną. Todėl tiesiog e, negalima E, Europos, e, Latino Amerikai priklausyti nuo Šiaurės Amerikos. Ir kai į, admin, į, į prezidentus išrenkamas yra Trumpas ir kai jisai pradeda kalbėti apie tai, kad reikia peržiūrėti naftą sutartį ir tai sukelia daugiau netikrumo. Todėl reikia atsižvelgti į dabartinės aplinkybės, kaip sutelkti dėmesį į Meksiką, kadangi ji yra viena labai svarbi tarpininkė siekiant suartinti ES ir Latino Amerikos valstybės. Taigi aš manyčiau, į tai reikėtų atsižvelgti, galvojant apie santykius ateityje. Kadangi neturime daug laiko, aš galiu suteikti kiekvienam pranešėjui tik tai dvi su pusę minutės atsakyti į klausimus. Atsiprašau, jūs gero suprantate, kad politikai kalba šiek tiek ilgiau negu numatyta jums laiko. Kolegai Lefleriui galbūt pirmiausia suteiksiu galimybę atsakyti klausimus per 2,5 minutės. Ačiū už komentarus ir klausimus. Komentarai parodo iš tikrųjų, kad mes puikiai suprantame, kad šitie santykiai yra labai svarbus Europos Sąjungai ir mes e, tą taip pat puikiai suvokime. Buvo kalbama apie darybas su Merkusūro valstybėmis dėl susitarimo. Tačiau mes turime prisiminti, kodėl žemės ūkio produktai ir toliau lieka labai svarbus ir Merkosūro valstybėms, ir ES valstybėms. Visi mūsų santykiai su Merkosūru ir mūsų santykiai su atskiromis Merkosūro valstybėmis apriepia daugiau sričių. Ekonominiai santykiai tai yra politiniai ir techniniai santykiai. Ir todėl mes norime į juos atsižvelgti plačiau. Karibų jūros regione norėdami m, mm, užtikrinti lygrečius procesus, mes pirmiausia turime įdėkti toms valstybėms, kad ES vadovaujasi viena bendra prekybos politika dėl naftos pakeitimo kita sutartimi. Aš manyčiau, kad nafta turėtų išlikti, tiesiog mes negalime uh, Latino e, e, Amerikoje pakeisti niekuo ES. Todėl mes negalime, ko gero, galvoti apie kokias nors sienas jų statymą. Mes tiesiog turime tęsti mūsų bendradarbiavimą. Kadangi laiko daug neturiu, norėčiau paminėti kai kitos dalykus. Uh, Grįžtant prie mano įžanginių minčių, norėčiau pasakyti, kad mes turime bendradarbiauti ir tęsti bendradarbiavimą klimato kaitos švelnimo srityje. Pastaraisiais mėnesiais Karibų jūros regione ir Latino Amerikoje e, uraganai, e, Centrinėje Amerikoje, Karibų jūroje nusiaubė ištisas teritorijos turime problemų Peru ir taip pat panašių problemų ir Europoje. Todėl mes turime bendrai kovoti su tais gamtos stichijų keliamais iššūkiais. Prieš keletą metų buvo pasiūlyta susijęti e, optinių kabelių, kabelių Latino Ameriką ir Europą. Manyčiau, kad tai iš tikrųjų buvo geras projektas, kuris naudingas išorėms ir piliečiams. Bet to jūs, gerbėmi parlamentarai ir kiti pranešėjai, kalbėjo apie tai, kad reikia veiksmingiau dirbti, siekiant užtikrinti socialinę integraciją, įtraukti, stiprinant pilietinę visuomenę ir parodant, kad globalizacija gali atnešti ne tik iššūkių, bet ir galimybių. Greenspan. Ačiū. Ačiū visiems už įdomius komentarus. Aš pritariu daugumos išreikštai nuomoniai, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, galimybių langas tiesiog užsidaro. Galimybės egzistuoja tam tikrą laiką, po to jų netenkama reikėtų nepamiršti, nuo 2002 iki 2015 metų Kinija sustiprina savo bendradarbiavimą 22 procentais, visų pirma padidinusi investicijas. Todėl Azija ir toliau liks labai svarbus regionas, bet Lotynų Amerika taip pat gali būti e, svarbus partneris, bet ten nepakanka e, infrastruktūros. Ir jeigu mes ieškome gerų užimtumo galimybių, tai Latino Amerika yra būtent šitas regionas. Labai svarbu, kad e, šitas regionas tarp dviejų vandeninų nebūtų izoliuotas. Svarbu jį integruoti. Antra, labai svarbus bendradarbiavimas. Paula kalbėjo apie tai, kad jis turėtų būti labiau horizontalus, apriepintis, susijęjantis. Ir labai svarbu nepatekti į dvi šalių bendradarbiavimo uh, spastus. Iš tikrųjų labai svarbu kurti e, asociacijas, mes turime vadovautis mokslininkų rekomendacijomis, įtraukdami mažas ir vidutinės įmonės ir siekdami, kad regionas nebūtų skaidomas pagal atskiras regionės dvišalės bendradarbiavimo sutartis. Mes turime pakankamai daug priemonių. ILAK ir kitos priemonės buvo kuriamos ištisus metus. Todėl mes turime pasinaudoti turimėmis galimybėmis, stiprindami savo susitarimus, bendradarbiavimą ir stiprindami dialogą tarp tų dviejų regionų. Tikrai laikėtės tiksliai laiko limito. Buvo labai gerai, produktyviai kalbėjote 2,5 minutės. minutės. Dėkuoju. Aš manau, kad iš šios diskusijos išaiškėjo štai, ką, štai kas, kad iššūkiai yra labai dideli ir svarbus. Jūs paminėjote, kad salėje yra tie patys žmonės, kurie nuolat rūpinasi Latino Ameriką. Kalbėtojai jau kalbėjo apie tai, kad reikia ir toliau gerinti mūsų santykių kokybę, santykių tarp Europos, Latino Amerikos ir Karibų jūros regiono valstybių, kadangi labai svarbu ES investuoti į šitos, į šitos regionus, kartu gerinant socialinės sąlygas, ekologinės sąlygas vis dėlto reikia šiuose santykiuose išryškinti tai, kas yra naudinga. Reikėtų išryškinti šitų mainų kokybinius parametrus, kad yra mesgamas dialogas tarp institucijų, tarp e, e, visuomenių organizacijų. Ir kai kalbame apie migraciją, tai taip pat reikėtų išryškinti jos e, teigiamą teigiamas pasiekmes. Iš tikrųjų, kalbant apie ateitį, reikia ją tiesiog iš naujo atrasti, ją kurti. Ir pirmasis mūsų atradimas būtų integruoti šitą regioną, surasti bendradarbiavimo priemonių ir galimybių, kurios susijėtų tuos abu regionus. Kaip studentui iš Čilės reikėtų paaiškinti, kad jis gali dalyvauti Erasmus programoje ir kad jis tikrai pats to panorėtų. Taigi labai svarbu institucionalizuoti šiuos bendradarbiavimo ryšius, tačiau tai turėtų būti ne biurokratinis procesas, paliekant nuo šalyje piliečius, reikėtų rasti būdų ir metodų įtraukti pilietinę visuomenę į šios procesus. Tikuoju ir paskutinė kolegė Poco. Jau buvo sakyta, kita kai kurių minčių, aš pakalbėsiu galbūt apie Junktinių Amerikos valstijų vykdomą politiką ir jos pasiekmes ir galimybės Europai. Žinoma, Junktinės Amerikos valstijos užėmė labai vienpusišką poziciją, pasisako prieš multilateralizmą, daugiapusiškumą, o Europos ir Latino Amerikos alijansas turėtų padėti JAV apsispręsti, nežengti būtent tuo vienpusišku keliu. Kitaip situacija pablogės ir Europoje, ir Latino Amerikoje. Tiesiog reikėtų propaguoti mūsų daugialypio požiūrio į mūsų bendradarbiavimą e, principą. Šita darbo tvarkė, veiklos darbo tvarkė yra bendra visiems bendra Europai ir šio regiono valstybėmis, nors žinoma galimybės yra nevienodos dėl esminių skirtumų. Reikėtų išryškinti principinius klausimus, matyti globales temas, sisteminės problemas ir suvokti, kad problemos nesprendžiant vienoje pusėje, jos atsilieps kitai pusėje. Todėl labai svarbu tęsti investicijas, investicijas į regionus ir į perspektyves programas ir projektus. Iš tikrųjų, aš negaliu tęstis, tęsti savo monologo, kadangi užsiminčiau apie kitas temas, kurių neaptartume per trumpą laiką. Iš tikrųjų, norėčiau padėkoti visiems ekspertams, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Norėčiau nu, padėkoti pranešėjų, šešėliniams pranešėjams, kurie gavo daug e, įžvalgų toliau rengdami šitą pranešimą jomis pasinaudos. Dabar skelbiame pertrauką ir grįžime į posėdį trečią valandą, o pietų pertraukos metu paminėsime Romos sutačių 60-metį.